Herzlich willkommen zu unserer Fortsetzung der Sitzung heute mit einem. Sveiki atvykę į mūsų posėdžio tesinį. Dabar dalyvausime svarbame klausime apie finansinės priemonės sanglaudos politikoje per praėjusią tokią metę finansinę programą. Parašės yra ponas Pirinskis ir mes šiandien turime pasikvietę uh, daug ekspertų, kurių noriu paprašyti laikyti skirto kalbėjimo laiko, nes priešingų atveju nespėsime laiko baigti. Džiaugiuosi, kad šiandien atvykote pas mus. Posėdį finansinės priemonės mums, mums yra labai svarbi tema, nes e, susijusi su daug neiškumų. Šiandien ryte buvo pristatytas auditorumų e, specialus prašymas, specialia ataskaita <clears throat> e, ir iš jos paaiškėjo, kad tik tai 48 procentai lėšų buvo e, panaudota ES paramos, prieš 10 metų jų buvo dar mažiau 10 procentų ir iš e, auditorumo ataskaitos e, paaiškėjo, kad Europos pažinėsičių banko panaudojamas, panaudojimų, es biudžeto lėšų panaudojimo niekas nekontroliuoja, taigi Noriu padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymą surenkti klausimą šią temą. Šiandien noriu pasisveikinti su lankytojų grupė iš Bulgarijos. Džiaugiamės, kad atvykote pas mus ir tikimės, kad jums šis posėdis atneš naudos ir bus įdomus. Taigi dėkoju, žodis teikiu iš karto pranešėjai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponas ir ponai. Norėčiau padėkoti šiandien atvykusiems ekspertams ir visiems, kurie man padėjo parengti šį pranešimą. <clears throat> Taip pat norėčiau pridurti, kad svečiams iš Bulgarijos ši tema yra labai įdomi, nes yra labai aktuali Bulgarijai. Finansinės priemonės gali būti panaudojamos kartu su tiesioginėmis išmokomis e, ir kitomis ES išmokomis negražintinomis, siekiant sumažinti skirtumus tarp atskirų regionų. Per praėjusią kadenciją matėme, kad e, nemažai valstybių narių šiomis priemonėmis pasinaudojo, tačiau reikia kartu paminėti, kad problemos su jų naudojimu susijusiu atsiranda vis daugiau ir iššūkių. Todėl komisija yra mums pateikusi nemažai dokumentų, tai patvirtinančių ir nepriklausomi vertintojai taip pat tą patvirtina. Per e, šią daugiametę finansinę programą yra numatyta panaudoti daugiau tokio pobūdžio priemonių, taigi dėl jų naudojimo mums kyla nemažai klausimų ir mūsų komitetui būtų įdomu išgirsti ekspertų vertinimus ir nuomonės, ypač susijusius su padėties praėjus dviejams metams nuo naujos dogmetės finansinės programos vykdymo pradžios ir vertinant atskirus ryčių finansavimo pagreitį ir susikaupusių neapmokėtų sąskaitų mažėjimą arba nemažėjimą. Taip pat, e, kalbant apie iš ankstinį vertinimą, norėčiau paklausti, kaip jis yra vykdomas komisijos ir Europos investicijų banko. Turiuomenėje iš ankstinių projektų vertinimą. <clears throat> paramos išmokėjimas e, atskirais etapais, kuris numatytas naujo daugiametėje finansinėje programoje, yra geras dalykas, tačiau reikia paminėti, kad yra nemažai S biudžeto lėšų, kurios yra nepanaudojamos. Taigi klausimas, kokiu veiksmu bus įmamasi po 2015 metų ir komisija gali mums paaiškinti, kodėl buvo pratestas e, paprasčiausiai toks mokėjimo laikotarpis e, ir kodėl nebuvo atitinkamai pakeistos e, reglamento nuostatos. Taigi, taip pat kila klausimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo taisyklių ir reikia išaiškinti, ar yra kontroliuojami investicijų fondai ir investicijų Europos investicijų bankas eh, institucijos, kurios panaudoja ES lėšas ir keičiasi informacija skirtingos ES institucijos tarpusavėje dėl finansinių priemonių, nes eh, šiame kontekste galime paminėti tam tikrus pažeidimus, tam tikrus nukrypimus eh, nuo taisyklių. Biudžeto kontrolės komitetas užsakė atitinkamą tyrimą, kurio metu išaiškėjo, kad komisijos pateikiami duomenys yra kitokie nei skiriasi nuo tų, kurie yra pateikiami parlamentui. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu imsis komisija padėdama valstybėms narėms tinkamiau pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Manau, kad visi šie klausimai ir komentarai bus naudingi visiems tiems, kurie yra suinteresuoti finansinių priemonių panaudojimu. Labai ačiū, buvo nemažai klausimų jau iš karto užduota. Ir dabar noriu suteikti žodį komisijos atstovui, regionų generalinio direktorato atstovui. Prisimenu, kad mes jau prieš septynis metus buvome susitikę ir panašu, kad nuo to laiko mūsų keliai nesiskiria. Ačiū, ponė pirmininkė, Šiandien aš norėčiau labai trumpai pristatyti tai, ką padarėme mokydamėsi iš ankstesnio programavimo laikotarpio ir išteisant tam tikrus trūkumus per dabartinį laikotarpį. Tačiau prieš pradėdamas, prieš pradėdamas keletą e, skaidrių norėčiau tarti keletą žodžių apie tyrimą, kurį užsakė jūsų gerbiamas komitetas Stratklaido universitete ir Europos politikos centre. Turiu pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo tyrimu, nes jis pristato realistišką požiūrį į šią sritį. Na ir tai yra geros gairės plėtojant finansinės priemonės Europos politikos, ypač sanglaudos politikos įgyvendinimo kontekste. Taigi mes iš tikrųjų pritarėme daugeliui tyrimo rezultatų. Ypač vienas dalykas, e, kuris man krito į akis, skaitant dokumentą, yra susijęs ne tobulos sistemos, kuri galėtų patenkinti visas suinteresuotas pusės e, paieškomis. Kalbu apie finansinių priemonių taikymą. Tai yra labiau gyvybingų e, balanso, gyvybingo balanso paieška, kuris leistų e, įvairiems partneriams, viešojo sektoriaus valdymo institucijos, taip pat rinkos subjektų galimybėms e, dirbti su tomis priemonėmis galutinių paramos gavėjų naudai. Taigi ačiū dar kartą už tą tyrimą. Aš tikrai galiu pritarti daugumai jo rezultatų. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie finansinės priemonės ir apie tai, kokį vaidmenį jūs atlieka sanglaudos politikoje. Norėčiau priminti, kad e, padarytojo valdymo kontekste e, e, tai reiškia, kad komisija pristato sistemą, gairias, o valstybės narės būtent įgyvendina programas ir projektus. Finansinės priemonės nėra tikslas pats savaime, jos yra e, tikslų pasiekimo priemonė, būdas. Ir tinkamai juos panaudodami mes galime padaryti didžiausią poveikį. E, nes jos leidžia aptaikyti svertą, reiškia iš naujo panaudoti lėšas per ilgesnį laikotarpį. Tačiau taip pat reikia nepamiršti, kad kai kalbant apie finansinės priemonės, čia susidurime su netobulą, netobulai suderintais interesais. Viena vertus, turime viešasias įstaigas, kurios turi gyvendinti mūsų politiką. Kita vertus, šios priemonės teikiamas daugiausia per bankus, tai yra privačius subjektus. Ir labai dažnai, na, ypač anksčiau, nebuvo pakankamai žinių apie kiekvienos pusės poreikius. Ir tai sukūrė tam tikrą e, kritinę įtampą šioje sistemoje kas buvo numatytas 2013 metų reglamente. Tuo metu mes norėjome aktyviai propaguoti finansinių priemonių naudojimą. Iš tikrųjų, jų skaičius, apimtis ir e, kiekis didėjo. Tačiau jau ir praėjusį laikotarpį tapo aišku, kad reguliavimo sistema nėra tinkama, nėra adekvati kalbant, tiek kalbant apie pagrindinės koncepcijas, e, kurių pagrindus suformuoti tos finansinės priemonės, stebėsenos reikalavimai, taip pat valdymo ir kontrolės e, sistemos. Ir galite užduoti klausimą, kodėl mes tada iš vis e, pradėjome jas taikyti, turėdami tiek nedaug taisyklių. Aš pamenu darybas tuo metu, kai buvo tariamas dėl 17-13 metų, bendra tendencija buvo reguliuoti tam tikrus kompleksinius klausimus labai na, neapsunkinant per daug tų dalykų Europos lygmenių, nes buvo manoma, kad nacionalinės taisyklės būtų taikomos, kai nėra europinių taisyklių. Ir tai Buvo esminės nesusipratimas, dėl ko po to patvirtinus reglamentą nukentėjome. Kai kurios, kai kurioms valstybinėms, kurios turėjo daugiau patirties, jiems sakėsi geriau, kitos nesugebėjo taikyti tų priemonių pagal nacionalinės taisyklės. Taigi atsidūrėme tokią situaciją, kai reikėjo, na, taisyti šias taisyklės ir tai padarėme E, nekartą keisdami patį reglamentą, kaip e, prireikia, na ir taip pat teikdami gairias, siekiant patikslinti tam tikrus klausimus, tam tikras problemas, kur nebuvo aiškių taisyklių. Be to, dar vienas veiksnys 7-13 metais buvo svarbus, jis sukėlė tam tikrų papildomų komplikacijų. Tai yra Mus nustebino, aišku, finansinė krizė. Ir daugelis vertinimų atliktų laikotarpio pradžioje, kuomet reikėjo suprasti rinkos poreikius, buvo jau po neilgo laiko pasenę ir dėl to atsirado tokia papildoma komplikacija. Visi vertinimai turėjo būti koreguojami ir dalis tų finansinių priemonių per didelio paskirstimo gali būti aiškinama e, taip pat pernelik optimistinė prognozė dėl rinkos, e, ne, ne, pamirštant tokį scenarių, kad gali kilti krizė. Ir e, tai yra pamoka, kurią mes išlaikėme. Negalime taikyti taisyklių, kurios yra pernelik griežtos, nenumatant galimybių prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių rinkoje. Taigi, kas pasikeitė dabar? kai kalbam apie 14-20 metų sistemą. Mes pasimokėme daug iš ankstesnės patirties. Dabar turime aišku visapusišką taisyklių rinkinį, kurios e, valdo finansinių priemonių e, taikymą, jos apima visus struktūrinius fondus ir visus e, teminius tikslus. Ir daug įvairiausių tų gairių, kurios buvo parengtos 2013 metais, buvo įtrauktos į teisinės nuostatas kurios taikomos 14-20 metams. Taip pat buvo tam tikrų svarbių naujovių, kurios yra tikrai pamatiniai akmenys reglamente, nes e, tie dalykai pasirodė tokie, tokie neurologiniai taškai. Pirmiausia, poreikis e, atlikti išsamius aksantę vertinimus, kurie tapo privalomais. Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu, diskutuojant su e, valstybėmis narėmis tarybos kontekste, tai laikoma gera praktika visų valstybių narių. Ir man mums malainu, kad mes galime tai toliau plėtoti. Toliau mokėjimų laipsniškas e, naikinimas. Praeitėje buvo skiriama kartais per daug e, lėšų į fondus ir tos lėšos galiausiai nepatekdavo galutiniams paramos gavėjams numatytų tempų. Dabar turime taisyklę, kuris sako, kad lėšos e, papildomos, jeigu tam tikras įgyvendinimo etapas yra pasiekiamas. Na, toliau valdymo išlaidos ir mokesčiai yra susijęs su, susijęti su rezultatais. Skaitomybės klausimas e, tapo aiškia valdymo institucijų atsakomybę. Taigi, mes visgi dar e, buvome priklausomi nuo valstybių narių institucijų teikiant duomenis, pavyzdžiui, 2013 metais ta situacija šiek tiek pasitaisė. Mes pabandėme ir kitus aspektus įtraukti iš savo patirties, užtikrinti desnį lankstumą, skirtingas gyvenimo galimybės, traukiame pamokas dėl to, kaip geriau pristaikyti prie rinkos praktikos ir nusprendėme daugiau investuoti, daug investuoti į pajėgumų kūrimą. Būtent e, šioje, šiame tyrimė ataskaitoje būtent pabrėžiami šie dalykai taip pat. Pradėjome plėtoti šablonus dėl e, parengtiems instrumentams, ypač e, toms e, valdymo institucijoms, kurios neturi konkrečios patirties toje srityje. Taip pat e, tai plėtojame per MVI iniciatyvą, nes tai yra viena sudėtinga, kompleksiška priemonė. Tačiau baigdami darbą su šablonais mes palengviname valstybėms nariams uh, galimybės tai gyventinti. Mes toliau stipriname mūsų e, dermę su Europos investicijų banko grupe, teikiant e, techninę paramą. Ir jį dabar teikiame per e, finansinių priemonių kompaso iniciatyvą. kas nuo pat pradžių valdymo institucijams ir kitiems e, toms įstaigoms padeda įgyvendinti finansinės priemonės. Na ir mes labai anksti e, reaguojame ir teikiame paramą valstybės narėms, kai jos to paprašo. Tikiuosi, kad per naują laikotarpį, naujame laikotarpį mūsų padėtis yra geresnė, Aišku, daug įvyko nuo ankstesnio laikotarpio valstybės narės tam tikro dalykų pasimokė, o mes aktyviai stengiamės joms padėti, ištesime joms ranką, jeigu atsiranda tam tikrų e, poreikių plėtojant jų pusėje pajėgumus. Ačiū. Labai ačiū. Tęsime mūsų pranešimus. Dabar steiksiu žodį Europos audito rūmų atstovui, ponui Tagy. Jis yra audito rūmų specialus pranešėjas dėl finansinių priemonių ir kaimo plėtros. Prašau. Ačiū. Thank you. Taigi ačiū dar kartą. Parengėme specialų pranešimą. 2015 jis pavadintas e, finansinės priemonės, naudojamos kaip sėkminga priemonė e, kaimo plėtros rytyje. Na ir nustatėme, kad e, E, viskas neblogai funkcionuoja. Apskritai šioje ataskaitoje kalbama apie kaimo plėtrą ir akivaizdu, kad tikrai yra nemažų skirtumų, kalbant apie naudojamas priemonės e, kaimo plėtros ir sanglaudos rytise. Finansinių priemonių pasirinkimas e, kaimo plėtroje yra gana ribotas, yra apie 14 tokių priemonių, tuo tarpu, tarkime, sanglaudos rytėje tų priemonių yra net 900. Kalbant apie sumas, kurios išleidžiamos e, kaimo plėtroje yra daug mažesnės nei sanglaudos fonduose, tai yra mažiau nei 700 milijonų eurų e, lyginant su 40 milijardų eurų, kurie numatyti sanglaudos fondams. Tačiau, kalbant apie kaimo plėtrą, ten tikrai yra daug naudingos patirties įgyta, kalbant ir apie plėtrą ateityje, ir kalbant apie 17-13 metus, sąlygos ir taisyklės buvo gana vienodos, kalbant apie tas dvi mano minėtas rytės. Na, o 14-20 metais e, FRD yra dalis ESI fondų ir Taip pat buvo paskalta ataskaita apie laikotarpį nuo 12 iki 15 metų, bei apie mikrofinansavimą ir ten buvo panašios išvados padarytos. <coughs> Ir ten taip pat buvo kalbama apie sąryšį su kaimo plėtros sritimi. Šio pranešimo tikslas buvo surasti atsakymus į tris pagrindinius e, audito metu iškeltus klausimus. Visų pirma, ar tinkamai finansinės priemonės buvo parengtos ir kapitalizuotos 7-13 metų laikotarpiu, ar finansinės priemonės e, demonstravo gerus rezultatus 7-13 metų laikotarpiu ir ar 14-20 metų e, sistema yra patobulinta atsižvelgiant į tai. Na ir aplink šios e, tris klausimus suformulavau ir savo pristatymą ir kalbant apie pirmąjį klausimą, apie e, finansinių priemonių kapitalizavimą, pirmasis klausimas yra susijęs su tuo, kad e, programavimo sistema nebuvo tinkamai paruošta ir teisinė sistema skirta finansinėms priemonėms nebuvo konkrečiai pritaikyta kaimo plėtros tikslams. Taip pat buvo atlikti formalių spragų vertinimai ir dėja ta informacija nebuvo pateikta audituojamoms valstybėms narėms. Taip pat nebuvo tinkamai vertintas finansinių priemonių poreikis žemės ūkio srityje. Ir situacija turėtų pagerėti 14-20 metų laikotarpiu, nes dabar teisės aktai reikalauja atlikti tokius egzantę vertinimus, nuo laikotarpiu nuo 7 iki 13 metų tokios prievalės nebuvo. Na ir e, Atliktas valstybių narių tyrimas taip pat pademonstravo, kad m, mm, e, trūko tokio realaus poreikio, realaus, realios paklausos susijusios su finansiniais instrumentais. Ir dabar kalbant apie e, išlaidų taisyklės, visa numatyta suma galėjo būti sumokama iš anksto. Ir e, kalbant apie e, finansinių priemonių panaudojimą, kaip jau minėjau, visa ta suma, kuri buvo apskaičiuojama, galėjo būti iš anksto sumokama į fondą ir e, palūkanos buvo surinkamas iš valstybių narių. Na ir kalbant apie tos įnašus į finansinės priemonės, jos yra laikomos patirtomis išlaidomis. Na, o taikomos taisyklės sudaro galimybę laikyti tai tam tikromis išlaidomis, kalbant apie bendrą garantijų vertę. Na ir taip pat buvo nustatyta rizikų, rizikos faktoriai padidinti Graikijoje, Bulgarijoje, taip pat Sicilijoje. Na ir tokie trūkumai, kurie buvo nustatyti, e, lėmė tai, kad buvo didžiulis e, e, finansinių priemonių kapitalizavimo laipsnis. 421 milijonas eurų buvo išmokėta į garantijų fondus iki 13 metų ir mes apskaičiavome, kad visos m, mm, išduotos garantijos, tai yra apie 250 milijonų eurų, galėjo būti suteiktos e, panaudojant maksimum 50 milijonų eurų. Na ir taip pat buvo nustatyta, kad e, kalbant apie garantijų fondus, e, mažiausiai 370 milijonų eurų buvo viršytos kapitalizavimo galimybės ir iš esmės ta suma buvo išaldyta kalbant apie ES politikos įgyvendinimą. Dabar apie finansinių priemonių rezultatus 17-13 metais. Norėčiau Jums trumpai papasakoti apie tai, kokie yra rezultatai ir apie tai, e, norėčiau pakalbėti apie tai, kokie yra privalumai lyginant su tradicinėmis sistemomis. Ir finansinės priemonės turi e, sudaryti potencialią naudą susijusią su e, apivartinėmis lėšomis ir tas sarto efektas yra susijęs su tam tikrų politikos tikslų siekimo stimuliavimu ir pritrau, pritraukiant taip pat viešasias bei privačiasias investicijas. 700 milijonų eurų buvo investuoti į kaimo plėtros finansinės priemonės fondo kapitalą ir 13 metų pradžioje tik 54 procentai tos sumos buvo išmokėta ar suteikta e, galutiniams naudos gavėjams, kalbant tiek ir apie paskolas, tiek ir apie garantijų fondus. Ir kalbant apie garantijų fondus, e, tas apivartinių lėšų e, rodiklis yra kol kas nepakankamas O tikslinis maksi, maksimalus daugiklis buvo tarp 2 ir 12,5 kartų. Kalbant apie paskolų fondus, e, buvo užfiksuotas 0,75 procentas ir, pavyzdžiui, Graikija ir Italija taip pat. Dar vienas regionas buvo vienintelės valstybės narės, kurios e, pasiekė tą sverto efektą. Tad darome išvadą, kad finansinės priemonės dėja nepasiekė tokių rezultatų, kokių buvo tikėtasi ir taip pat neįgyvendino pilno savo potencialo, kalbant apie apivartinės lėšas ir sverto efektą. Taip iš dalies nutiko dėl to, kad buvo vėluojama e, viską tinkamai įgyvendinti, bet to ir e, ne visai tinkamų laikų buvo pradėta viską įgyvendinti. Ir kalbant apie garantijų fondą, bei apie tą daugiklio efektą, tiesiog siekiama suteikti didesnės garantijas m, mm, nei numatyta, tačiau dėja rezultatai, kurie buvo pasiekti, yra nuvilintis. Dabar kalbant apie teisinę sistemą, jose trūksta e, tinkamų teisinių nuostatų. E, Ir to pasiekoje nei komisija, nei valstybės narės nėra parengusios tinkamų stebėsenos sistemų, kad būtų teikiami patikimi duomenys, kurie pademonstruotų, ar priemonė buvo tinkamai panaudota siekiant rezultatų. Ir finansinės priemonės kaimo plėtros rytyje yra sukonstruotos taip, kad viešusios. E, lėšos yra panaudojamos ir tiesiog nėra kūriamas kažkokios tai alternatyvios finansavimo formos. Ir 13 metais auditorumai taip pat nustatė, kad e, tik pareiškėjai mm, dėl dotacijų gali realiai pasinaudoti siūloma parama. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie situaciją numatomą nuo 14 iki 20 metų ir šios sistemos patobulinimus. Taip, audituotas buvo 7-13 metų laikotarpis, tačiau bandėme nuspėti, kokios problemos galėtų atsikartoti laikotarpėje nuo 14 iki 20 metų. Na ir auditorumai nustatė, kad jau dabar matyti tam tikrų patobulinimų. Ir, pavyzdžiui, vienas iš jų yra privalomas egzantė vertinimas taikomas visoms priemonėms. Taip pat E, palaipsniškas mokėjimų įvedimas susijęs su realiais e, fondų e, veiklos rezultatais. Taip pat ir komisija intensyviau dalyvauja šioje veikloje. Mm. Vis dėlto auditorumo ataskaita nustatė ir tam tikras kliūtis. Lieka perteklinio kapitalizavimo rizika ir to neapriboja naujasios palaipsniškų mokėjimo nuostatos. Turime ir tam tikrų konkrečių skaičių susijusių su šiuo trūkumu. Na, o kalbant apie veiklos rezultatų sąlygas, e, jos nėra pakankamai susijėtos su finansavimo sąlygomis. Ir kalbant apie rezultatais pagrįstą biudžetą, e, apivartinės lėšos bei sverto rodikliai yra svarbus elementai. Iš esmės, auditorumai priejo išvados, kad finansinės priemonės kaimo plėtros rytyje iš esmės buvo naudojamos sėkmingai. Ir laikotarpiu nuo 14 iki 20 metų e, taip pat e, e, turime pagristų didžiulių lūkesčių kad užsibriežtas, užsibriežtas tikslas bus pasiektas. Na ir kokios yra mūsų rekomendacijos? Tiek ir komisijai, tiek ir valstybėms narėms rekomenduojame, kad reikėtų geresnių paskatų valstybėms narėms, kad būtų sukurtos specialios priemonės, finansavimo priemonės e, kaimo plėtrai finansuoti. Ir, pavyzdžiui, būtų galima numatyti tam tikrą turimo biudžeto dalį e, toms finansinėms priemonėms ir taip didinti tų priemonių patrauklumą. Ir taip pat finansinių priemonių veiksmingumas turėtų būti patobulintas 14-20 metų programavimo laikotarpiu ir turėtų būti nustatyti atitinkami standartai e, bei tikslai susiję su mm, apivartinėmis lėšomis ir starto efektu. Ačiū. Uh, thank you for your presentation, Mrs. Uh, uh, Gressler. Ačiū už Jūsų pranešimą, ponė Greslė. Trumpam turėjo išvykti, aš perimu pirmininkavimą, kol jis sugrįžta, taigi dar kartą dėkoju jūsų pranešimą ir manau, kad e, dabar turėtų kalbėti auditorumų atstovas. E, atsiprašo pirmininkas, pastangiai jau kalbėjo, taigi dabar galime pereiti prie klausimų ir atsakymų į juos. E, ir Pirmasis klausimas užduos ponas Zdechovskis. Ačiū, ponė pirmininkė, kad sutikite žodį. Manau, kad finansinės priemonės, jas bendrai vertinant, <clears throat> turint omenyje, kaip jos buvo integruotos į sanglaudos politiką, leidžia e, gauti tinkama prieiga prie išmokų ar kitokių finansavimo priemonių. Ir jas galima taikyti pakankamai ilgą laiką, ypač dėl jų pasikartojamumo, grįžtamumo. Taigi, Manau, kad reikėtų aktyviau skleisti informaciją apie galimybę pasinaudoti šiomis finansinėmis priemonėmis naujose valstybėse narėse. Su Čekijos atstovus nemanau, kad esame nauja valstybė narė, tačiau Čekijoje šių finansinių priemonių žinomumas yra pakankamai nedidelis būtent dėl to, Nemažai Čekijos regionų netikė pareiškų gauti ES finansavimo per finansinės priemonės, nes nežinojo, kad tokias egzistuoja. Čekija dažnai <clears throat> kalbama apie tai, kad vietos politikai, vietos verslas regionuose paprasčiausiai nežino, kaip prašyti es paramos per finansinės priemonės, e, dėl e, pakankamai svetingų biurokratinių administracijų taisyklių, tikiuosi, kad padėtis ateityje pasikeis. Tiekiamas pasiūlymas e, dėl interneto platformos turėtų šių priemonių žinomumą paskatinti. Manau, kad ši rekomendacija tikrai vertintina teigiamai, nes turime visomis įmanomomis priemonėmis skatinti šių finansinių instrumentų žinomumą ir padaryti galą lėšų švaistimui netikslingiams projektams. Taip pat reikėtų užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp viešo ir privataus sektoriaus finansavimų, nedrebinant rinkų struktūrų, jų negreunant, tokiu būdu mūsų projektai būtų tvaresni. Būtent apie tai labiausiai norėjau Jums ir pasakyti. Ačiū. Pirmininkas. Galbūt dabar suteiksime žodį ponui Pirinskį, pranešėjai atsakyti šį klausimą, po to kitiems. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Norėčiau tik pratesti šias dvi labai įdomias mintis grįždamas prie kai kurių klausimų, kurias bandžiau savo įžangoje, kurias bandžiau savo įžangoje suformuluoti, taigi norėčiau kreipti dėmesį į tris dalykus. Pirmasis susijęs su tuo, kokia dabar yra padėtis praėjus dviems, dviejams metams nuo dabartinės daugiametės nacinės programos pradžios ir pasirašius finansavimo susitarimus tarp administracinių institucijų ir finansinių priemonių valdytojų. Ponas Tangy iš auditorumo galbūt galėtų mums pasakyti, kad ar yra kokia nors sukaupta patirtis audituojant investicijų banką ir investicijų fondą, kaip būtų galima jų veiklą kaip šių priemonių valdytojų įvertinti. Taip pat reikia konstatuoti, kad esama skirtumo tarp valstybių narių ir komisijos tarnybų pateikiamų dokumentų ir duomenų dėl finansinių priemonių. Manau, kad tokias išvadas prie taip pat ir pranešimo autoriai noriu paklausti, ar buvo užfiksuotas tas duomenų skirtumas ir ar buvo imtasi šį klausimą nagrinėti, ieškoti to priežasčių. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pono Nyslerio mintį dėl būtinybės vykdyti tam tikrą užskaitą tarp visuotinės svarbos tikslų arba visuomeniai naudingų projektų ir e, rinkos situacijos. Smanau, kad pakankamai sudėtinga yra būtų šios, šios dalykus suderinti. Galbūt reikėtų parengti kokius nors kriterijus, pasitelkti statistinius duomenys tam, kad ta pusiausvyrą būtų užtikrinta, ar ponas Nysleris galėtų šiek tiek e, išsameu šią savo mintį mums išdėstyti. Dabar pans Etvič paprašė žodžio, o į klausimus atsakysime po to, kai bus užduoti visi. Ačiū, man buvo labai įdomu klausytis prezentacijų apie e, finansinės priemonės kaimo plėtrai. 2004 tarp nuo 7 ir 14 buvo skirta 42 milijonai, šioms reikmėms tik 15 buvo panaudota. Noriu paklausti, kas atsitiko su tais pinigais. <clears throat> Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte man išsimo paaiškinti. Jūs taip pat kalbėjote apie e, sverto principą, kuris siekia 0,5 procentus. O o buvo tikimasi nuo 2 iki 12,5. E, tai yra didžiulis skirtumas, kodėl jis toks e, yra. <clears throat> Taip pat kalbant apie šios politinės problemos stebėjimą, manau, kad e, ši problema nusipelno daugiau komisijos dėmesio, tačiau kalbant apie perteklinį kapitalizavimą, man susidaro įspūdis, kad e, e, tie pažadai dėl efektyvumo didinimo primena švilpavimą vėjuje. Jų praktiškai nesigirdi. Taigi, ar galėtumėte mane kaip nors patikinti ir įtikinti, kad šios lėšos iš tiesų bus panaudotos daug efektyviau, turint omenyje, kad E, mes manome, kad apskritai galbūt jų nereikėtų švaistyti. Ačiū, kadangi ponė Grėslė dar negryžo, tai galbūt dabar paprašytumėme kolegų pranešėjų atsakyti į parlamento narių, komiteto narių užduos klausimus, kas net pirmasis kalbėti ponas Nisleris. Ačiū, norėčiau pirmiausia atsakyti į klausimą dėl duomenų, kadangi manau, kad uh, apie juos buvo kalbama praktiškai visose klausimuose. Taigi mes, kalbant apie nuostatų įgyvendinimą, būtent e, šiame dokumente viską esame išdėstę nuo 2014 gruodžio 31 dienos esame rinkę ir analizavę tinkamus duomenis ir tos duomenis pateikė valstybės narės, valstybės narės turi prievalę šios duomenys teikti, atsiskaityti. Čia mes negauname duomenų susijusių su visais įgyvendinimo aspektais. Šioje suvestinėje yra pateikiami duomenys, kurie buvo surinkti atsižvelgiant į mūsų turimas galimybės, tai yra duomenys, kurie yra įvertinti ir mūsų manimu jie yra patikimi ir turėtų šiuo metu atspindėti patikimai dabartinę situaciją. Ponas Pirinskis kalbėjo apie <clears throat> atsilikimą lėšų, lėšos pervedant galutiniams gavėjams. Tai tiesa, šiuo metu mes esame pasiekę tik tai 61 procentą smulkio verslo srityje 303 procentus e, miestų plėtros ir 27 procentus energijos vartojimo efektyvumo srityje. Tai palyginti su ankstesne ataskaita mes pastebime tam tikrą tendenciją, kuri nėra vienareikšmiška, tačiau e, pakankamai akivaizdi ir mes tikimės, kad galutinėme projektų įgyvendinimo etape lėšų <clears throat> skirimas metams bėgant didės ir bus jos visos išnaudotos, tai taip pat yra susiję tam tikrą prasme ir su ta aplinkybė, kad mes šiuo metu atsigauname po krizės ir e, tai yra labai pastebime smulkio verslo srityje, galbūt šiek tiek mažiau miestų plėtros srityje. Taip pat, remiantis čia, čia patikimą informaciją, jūs turėtumėte matyti, kad e, nemažai lėšų yra pervedama pakankamai greitai, netgi papildomi mokėjimai buvo vykdomi 2013 ir 2014 metų bėgyje. Taigi, jeigu mes E, palygintume tą situaciją dabar su situacija proceso pradžioje, tai jau praktiškai būtume e, viršyje užsibrėžtus tikslus įgyvendančias priemonės ir jomis pasinaudojant. Taip pat e, kalbant apie tą silpniausią grandį susijusią su projektų gyvendinimu, tai yra miestų plėtra, kadangi atinkami projektai buvo pradėti gyveninti vėliausiai, po to prasidėjo krizė remiantis turimą informaciją ir tą informaciją galbūt galėtų patikslinti, papildyti kolegos iš Europos investicijų banko. Mes vis dėlto manome, kad didžioji dalis šių asignavimų e, buvo pervesti atitinkamiems holdingams ir e, kurių didžiąją dalį administravo Europos investicijų bankas, bus tinkamai panaudoti. Taigi mes manome, kad bendras vaizdas nėra toks blogas, kokį galima susidaryti iš pirmo žvilgsnio. Tačiau jeigu jums rūpėtų gauti infor... E, išsamestės informacijos kolegos, mielai ją suteiktų. Taip pat yra dar viena aplinkybė, kuri patvirtina šią tendenciją Jeigu vertintumėte tuos duomenys, kurie pateikiami 2014 metų pabaigoje, ir palygintumėte e, ja, juos su atrenkamumo kriterijais, tų projektų, kurie šiuo metu yra baigiami įgyvendinti, tai matytumėte, kad dar yra nemažai laiko situacijai pataisyti. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kokia situacija prasidėjus naujai daugiametiai finansiniai programai. Naujasis programavimo laikotarpis vyksta laipsniškai, tai yra laipsniškas procesas, pirmiausia, turi būti susitarta dėl veiklos programų, po to yra vertinamos galimybės pasteikti finansinės priemonės ir tas programas įgyvendinti. Iš tiesų, Mes dedame daug pastangų tam, kad skatintume šių e, finansinių priemonių žinomumą valstybėse narėse artimiausių laikų mes pateiksime jums bendrą ataskaitą apie bendrą padėtį, nes komisijai tenka atitinkama prievolė tokias ataskaitas parengti ir tokiu būdu bus jums parengta ir pristatyta pirmoji dabartinės situacijos apžvalga yra atliktas iš ankstinis vertinimas ir jame turėtų būti pristatomos e, naujausios pagrindinės tendencijos susijusios su būsimais veiksmais, su apimtimis, su poreikiais, su finansavimo lėšų. Ir atitinkamai gyvenimo tvarkarašių. Taip pat jūs e, minėjote tą užskaitos galimybę uždavėte atitinkamą klausimą, vykdėte užskaitą tarp atskirų procese dalyvaujančių partnerių poreikių. Dėkuoju Jums už šį klausimą, nes čia iš tiesų mes turime visi mokytis ir e, kiekvienas proceso dalyvis privalo remtis e, pagristais lūkesčiais, nes jeigu lūkesčiai bus pernelik dideli, taip pat ir reikalaujant atitinkamos atskaitomybės, tai galite beveik būti tikri, kad privatus sektorius iš šio proceso pasitrauks ir mes nesugebėsime užtikrinti atitinkamo investavimo apimčių per šias finansinės priemonės. Tai yra tik vienas pavyzdžių ir vienas klausimų, kuriam mes turime skirti ypatingą dėmesį. Mes taip pat norime vykdyti konsultacinę ir patariamąją veiklą, kurią vykdome su Europos investicijų banko grupe, rengdami atitinkamus mokymus finansiniams tarpininkams, aiškindami jiems, kokias mes paslaugas suteikiame ir įsiklausydami į jų rūpešius ir jiems rūpimus klausimus. Ponas Zdechovskis paminėjo taip pat žinomumo problemą ir mes turime dėti iš tiesų papildomas pastangas nuo pat e, proceso pradžios, e, konsultuodami tam tikras gairias parengdami ir mes e, esame jau parengę atitinkamas instrukcijas atskiroms šalims, įsiklausydami į jų poreikius, nes tos rekomendacijos šalims taip pat yra specifinės ir mes organizuojame įvairius seminarus atskirose valstybėse narėse. Šią informaciją jūs galite rasti mūsų interneto tinklapyje. Šiandien laimingo atsitiktumo dėka mes tokį seminarą Prahoje rengiamą pono Etrič klausimas didžia dalimi buvo taip pat susijęs su duomenimis. Aš manau, kad e, bendrais brožiais atsakiau į tą klausimą apie duomenis, e, kalbant apie sverto poveikį, sverto efektą. Ši diskusija vyksta taip pat ir su auditorumus jau kurį laiką. Tikrai neegzistuoja toks dalykas kaip minimalus e, e, sverto efektas arba e, poveikis minimalus, kuris būtų įrašytas į reglamentą, nes vienoje ar kitoje šalyje, priklausomai nuo skirtingų aplinkybių, netgi kai kurių šalių viduje, tas daugiklio efektas, daugiklio poveikis ir sverto poveikis pakankamai smarkiai skiriasi priklausomai nuo to, kokia strategija yra pasirinkama, kartais pasirinkama rizikingesnė strategija, o kartais yra siekiama netgi atgauti daugiau pinigų tam, kad būtų galima juos investuoti į papildomus projektus, vertinant turimus duomenis. Turiu apgalistatomis pasakyti, kad nėra numatytos e, prievalės valstybėms norėjams teikti atitinkamą informaciją ir atsiskaityti apie tai, koks sverto poveikis yra pasiekiamas, todėl mums yra sudėtinga vertinti padėtį atskirose valstybėse narėse ir įvertinti turimas galimybės. Ačiū už išsamius atsakymus. Nežinau, ar auditorumai norėtų papildyti Ačiū, aš atsakysiu į klausimus iš eilės. Dėl pirmojo klausimo, dėl programavimo 14-20 metais būklės komisijos duomenys rodo, kad priemonės kaimo plėtroje panaudojamos labai silpnai, nes turime septynės kaimo plėtros e, programas penkiose šalise 400 29 tai milijonai eurų čia yra. Taigi finansinių priemonių e, panaudojimas galėtų būti didesnis. Dėl klausimo susijusi su susijusi banko auditu. Ne, mes e, neauditavome investicijų banko, nes teis, audito rūmose nebuvo tuo metu aiškaus modelio, ką šioje srityje daro investicijų bankas milijonų, tai 50 milijonų buvo pakankami patenkinti poreikius iki 13 metų pabaigos, e, atsižvelgiant į finansinių priemonių multiplikatoriaus panaudojimą. Tikslas e, pasiekti multiplikatorių nuo 2 iki 12 <coughs> ir apskritai e, multiplikatorius yra mažiau negu vienas, tai yra 0,73 Tai yra mažiau negu kad lėšų investuota į finansinės priemonės. Tai norėjau patikslinti, kodėl. Todėl, kad investuotas kapitalas yra nepakankamai įvertinas dažniausiai. Tai yra per daug įvertintas. Tai yra per, perteklinis kapitalas. Ir kaimo plėtros srityje preliminarus tyrimai e, nebuvo vykdomi valstybės narėse ir valdymo institucijos prastai žinojo realias e, sąlygas, kaip taikyti finansinės priemonės kaimo plėtroje. Kartalo perteklinis vertinimas atsiranda, kuomet finansinės priemonės netlieka savo vaidmens per multiplikatorių. Taigi toks atsakymas būtų į jūsų klausimą. Dėl mokėjimų laipsniško įvedimo, tai ataskaita sakoma, kad ne, ši, e, ne šis aspektas e, įtakoja kapitalo perviršį. Tačiau e, nes e, tuomet e, mokėjimas apribojamas, apribojamas 25 procentais ir tai apriboja ir kapitalo perviršį. E, mūsų ataskaitoje yra tam tikrai skaičiai, kurie rodo, kad trys atvejais, trimis atvejais Bulgarijoje, Italijoje ir Apulijos ir Sicilijos regionuose mes taikome naują tą nuostatą 25 procentų kapitalo investuotojai fondus Tačiau tas problema įvairiau mastu egzistuoja ir kitur. Taigi tokie būtų mano atsakymai. Yeah, okay. Can I thank, uh, both... Ačiū abiems kolegoms, visiems kolegoms už jų klausimus ir už atsakymus. Baigėme turbūt šią dalį, periname prie kitos dalies. Tai yra spragos vertinimas ir privalomas akcentė vertinimas, teisingos finansinio valdymo apsauga, toks seksualus pavadinimas ir pirmiausia Europos investicijų banko e, atstovai Frankas Ly ir ponė Lopis, prašom jums žodis. Na, šiandien norėtume pasidalyti su jais Europos investicijų banko patirtį atliekant iš ankstinį vertinimą. Jessica, e, Europos investicijų bankas e, teikia paramą valdymo institucijoms per šį laikotarpį, 13 metų laikotarpį, ir atlikome apie 80 vertinimo studijų 23 ES šalyse regionuose. Tuo metu Jessica vertinimo tyrimai buvo apmokami komisijos ir jos peržiūrėdavo ne tik investicijų bankas, bet ir regio generalinis direktoratas. Jessicoje vertinimo tyrimai e, skirti nustatyti rinkos spragas finansinių priemonių taikymo srityje. Buvo vertinamas reguliavimo, reguliavimo aplinka, taip pat vertinamas atitinkamas tinkama nacionalinė politikos sistema tyrimai tai yra tikimybių studijos labiau, kur buvo vertinamas e, finansų poreikio ir pasiūlos, ypač energijos veiksmingumo ir miestų plėtros rytyje. Taip pat mes bandėme nustatyti, kokie yra pajamas generuojantis e, projektai. Šios analizės dalis buvo investicijų strategija, nustatant tikslinius sektorius ir finansinius produktus, kurie galėtų būti skirti toms e, rinkos ir finansiniams spragoms užpildyti. Kaip jau sakyta, tokios tikimybės studijas buvo vykdomas savanoriškai per ankstesnį laikotarpį, tačiau valdymo institucijos atliko tam tikrus preliminarius vertinimus e, ir tas, nu, joms buvo naudinga tokia patirtis. Eksantė vertinimai finansinėms priemonėms yra naujas reikalavimas per naują reikalavimą laikotarpį. Valdymo institucijos turi vykdyti eksantė vertinimus prieš skirdamos bet kokius strateginių investicijų fondo išteklius. 37 straipsnio antra dalis nurodo aiškus, e, e, aiškus reikalavimus eksantė vertinimams. To aiškumo per ankstesnį laikotarpį nebuvo Na, o galėtume sakyti, kad čia yra tiks, tikslai atliekant šį įvertimą. Pirmiausia, reikia įvertinti finansinės priemonės pati motivaciją, užtikrinant, kad finansinė instrum, priemonė prisidėtų prie e, tikslų ir e, SIF tikslų pasiekimo. Antra, reikia vengti, vengti dubliavimus, netitikimų tarp įvairių priemonių gyvendinamų skirtingais lygmenimis. Na ir trečias tikslas yra nustatyti e, rinkos spragos dydį ir prigimti, kad būtų galima geriau priderinti priemonę ar finansinius produktus. Eksantė vertinimai apima rinkos vertinimą, kurie apskaičiuoja finansavimo pasiūlą ir paklausą, taip pat nustatomas finansavimo spraga ir siūlomos tinkamos investicijų strategijos, papildomos finansinės priemonės, kurias galėtų pritraukti finansų priemonė ir bandome apskaičiuoti priekinę vertę. Taigi, be šių analizių eksantė vertinimas taip pat įvertina ankstesnės pamokas, kurias galima pritaikyti atitinkamame kontekste, vengiant praeities klaidų ir pasinaudojant geriausią patirtimį tie vertinimai turi būti pateikti programų vertinimo stebėsenos komitetams e, ir išlaidos turi būti paskelbtos per tris mėnesius užbaigus vertinimą. Turint galvoje investicijų banko patirtį, tai gyvendinant finansinės priemonės, gavome ne vieną prašymą steigti paramą viešosiams institucijams e, šiame pro, eksantė vertimo procese. Gavome prašymų iš vietos, regioninių ir nacionalinių institucijų. Ir ne tik iš 28 ES šalių, bet ir iš šalių kandidačių, kurios nori jau dabar e, prisiderinti prie ES reglamento. Ir tokios paramos teikimas susijęs su dvišaliais kontraktais tarp investicijų banko ir valdymo institucijos. Taigi ką galima pasimokyti, žvelgiant iš mūsų pusės, iš mūsų patirties. Per ankstesnį laikotarpį finansinės priemonės daugiausia buvo skirtos energijos veiksmingumo ir kaimo plėtros programų, miestų plėtrai pagal Jessica, pagal dabartinį laikotarpį E, šis mastas buvo išplėstas, finansės priemonės gali būti naudojamas 11 teminių tikslų pasiekti. Mes matome didžiulį susinaudojimą ir žemės ūkio, ir kaimo plėtros srityje. Aišku, kad suinteresuotos šalis turi atitinkamai įsitraukti, ne tik viešos institucijos, bet ir privatus sektorius. Reikia realistiško taip pat ir grafiko. Ponas Listerės jau minėjo, kaip svarbu e, vertinti iš anksto tolesniems veiksmams, verslo planų rengimui. Valdymo institucijos turi dėti pastangas, kad skirtų tinkamus išteklius ir tinkamą laiko e, tarpą akcentę vertinimams. Taip pat <laughs> reikia valdyti lūkesčius, nes gali būti situacijų, kuomet e, valdymo institucijos prisideda prie to, tos pačios finansinės priemonės ir tai reikia taip pat atsižvelgti. Reikia balanso tarp naudos ir e, kašto. Aksantė vertinimas nepateiks iš anksto visų atsakymų, tačiau tai turėtų būti tvirtas pagrindas pateisinant finansinės priemonės panaudojimą, nustatant e, jos dydį ir projektų tiekmės nustatymas taip pat turi būti apsvartytas. Taip kartais nelengva mm, parengti tokį brandų projekt, brandžio projekto tiekmę, mm, kad būtų tinkamai parengta priemonė. Labai svarbu įvertinti ir paklausą tokiems mm, pajamas duodantiems projektams. Taigi Kokia yra mūsų nuomonė eksantė vertinimo pridinė vertė? Mes manome, kad tokie vertinimai leidžia valdymo institucijoms įstikininti, kaip, kuo naudingas finansinės priemonės taikymas, kokie būtų praktiniai žingsniai tai darant. Valdymo institucijos supažįsta su problemomis, kurios svarbios kuriant finansinę priemonę ir akcentą vertinimai leidžia institucijoms priimti gerus sprendimus, sukuriant ir gyvendinant finansinę priemonę, kad e, strateginių investicijų fondo lėšos būtų tinkamai nukreiptos. Eksantė vertinimai yra labai vertingi, nes jie parodo valdymo institucijams apie tai, kokia yra rinka ir suteikiant pagrindą e, plėtojant investicijų strategiją su aiškiais tikslais ir rezultatais. Rinkos vertinimo dalis šiame vertinime suteikia motivaciją panaudoti finansinės priemonės kaip svertą siekiant panaudoti viešasias ir privačias lėšas. E, Ksantė vertinimai dažnai parodo, kad veiksmingesnis techninės paramos ir e, dotacijų panaudojimas e, reikalingas sustiprinant ir pagerinant finansinių priemonių kokybę valdymo institucijos turi tą vertimo procesą laikyti nuosavų ir turi jį suderinti su veiklos programomis ir programų valdymo struktūromis. Na ir pagaliau, eksantė vertinimas suteikia būtiną audito ataką, pėtsaką dėl to, kokia ir kaip buvo priimami sprendimai gyvendinant finansinės priemonės. Ačiū. Thank you, Mrs. Lopez. I understand. Ačiū. Kaip suprantu, jūs vieną patį pristatėte EIB e prezentaciją, tad galime perėti prie kito punkto. Tai yra finansinių priemonių jungtinėje karalystėje veiksmingumas ir efektyvumas. Ir ponas Rydas iš bendruomenių ir vietinės valdysenos e, departamento pristatys šį klausimą. Ir tikiuosi galėsite pasidalinti savo patirtimi. Ačiū. Finansinės priemonės vaidina tikrai svarbu vaidmenį. RDF 7-13 metų <clears throat> programoje Junktinėje karalystėje ir iš esmės remiamės ir ankstesnė patirtimi, tiek ir kalbant apie ES finansavimą ir nacionalinį finansavimą. Ir turime jau keletą dešimtmečių patirties ir manome, kad e, tokios priemonės tikrai yra itin svarbios. Ir manau, kad kalbant apie 7-13 metų programą, pagrindinė išmokta pamoka yra tokia, e, reikia e, užtikrinti, kad būtų vykdoma tolesnė stebėsena ir reikia, kad tikslai būtų aiškiai apibrišti, kad būtų duodama reali apčiopiama regioninė nauda ir kad labai svarbu taip pat pritraukti privataus sektoriaus investuotojus Taip pat svarbus yra ir lankstumas, kalbant apie įgyvendinimo modelį, kuris padėtų prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Labai svarbu užtikrinti ir tinkamą valdymą bei sąlygų įgyvendinimą. Na ir šią patirtimį pasinaudojame rengdami priemonės 7-13 metų programai ir pasinaudojame specialiais modeliais. Buvo siekima užtikrinti geresnį integraciją, sukurti labiau integruotą požiūrį ir taip pat užtikrinti, kad e, būtų e, tęsiama EIB Europos investicijų banko e, parama. Na ir kalbant apie 7-13 metų laikotarpį, Junktinė karalystė pasiekė tikrai neblogų rezultatų, taip pat buvo panaudotos bendro finansavimo priemonės ir kitos priemonės remti RDF. Atlikti vertinimai rodo, kad e, tikrai buvo pasiekta nemažai sėkmės, taip pat dabar turime galimybę remtis įgytą patirtimi ir taip kurti bei gyvendinti naujus fondus ir tai daryti veiksmingiau bei greičiau. Kalbant apie atliktus vertinimus, jie pademonstravo, kad Jeremy e, fondai e, neblogai įsitvirtino Anglijoje bei Velse ir taip pat buvo E, tikrai daug informacijos apie tai e, paskleista. Turiu pasakyti, kad e, tai padėjo pristatyti įvairias galimybės, finansavimo galimybės prieinamas mažoms vidutinėms įmonėms ir Gerai, kad buvo numatytos specialios sistemos skirtos į fondų panaudojimo stebėsenai. Iš esmės yra sukurtas specialus modelis, kuris padeda pasinaudoti turimą patirtimi ir užtikrinti gyvendinimo stebėseną. Yra ir speciali valdyba, kuri yra sudaryta iš patyrusių savo srities specialistų, taip pat AIB e atstovų, Britanijos banko atstovų. Ir yra parengtos specialios veiklos gairės skirtos kiekvienam fondui, ten yra nubriežtos aiškios kryptis ir apribojimai, pagal kuriuos reikia vykdyti veiklą. Tai yra numatyta ir partnerystės susitarimuose ir iš esmės valdytojai turi atnaujinti savo veiklos planus ir tai daryti kasmet. Ir iš esmės yra vykdoma e, netiesioginė priežiūra, e, kalbant apie lėšų panaudojimą ir apie RDF. Dabar apie finansinės priemonės bei jų įgyvendinimą. Turiu pasakyti, kad e, išoriniai veiksniai taip pat turėjo įtakos fondų panaudojimui, pavyzdžiui, ekonominė krizė, sumažėjo bankų skolinimas, na ir be abejo privatus investuotojai tapo daug labiau atsargesni, kalbant apie investavimą. Tad iš esmės investicijos buvo sukoncentruotos į išgyvenimą, o ne į augimą. Na ir džiugu, kad Džeremi suteikė e, daugiau lankstumo bei galimybių lankščiai reaguoti į tuos iššūkius. Ir tai suteikia galimybę įtraukti ir privačiuosius e, investuotojus ir tai padėjo fondams prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų ir tinkama patirtis surinkta, tai yra labai svarbu, kalbant apie tinkamą finansinių priemonių įgyvendinimą. Nemažiau svarbu užtikrinti, kad būtų sukūriama e, vertė ir finansuotojams, Kalbant apie veiklos rezultatų rodiklius, buvo parengtas e, e, konkretus e, jų sąrašas, tai padeda įvertinti investicijų mastą, taip pat paramą MBI, taip pat vidutinės investicijas, sverto efektą ir taip toliau. svarbus yra ir e, grinųjų pinigų srautai, grinųjų pinigų srautai taip pat e, e, palūkanos, kurios yra mokamos ir gaunamos, kūriamos darbo vietos, darbo vietas, kurios išsaugojamos ir panašiai. Na ir be abejo, priemonės turi būti priderintos prie uh, skolų mechanizmo, kuris yra naudojamas. Ir kalbant apie Jessica ir Jeremy uh, priemonių vertinimą. Jos buvo itin naudingos e, skatinant privačiasias investicijas ir taip pat kuriant papildomus e, pajėgumus atitinkamuose regionuose. Dabar kalbant apie Junktinę karalystę ir Jeremy ir Jessica projektų įgyvendinimą, tai tikrai nemažai patirties buvo sukaupta šioje srityje. Buvo sėkmingai panaudota ir anksčiau um, veiklą vykdžiusių fondų patirtis ir tai davė tikrai teigiamų rezultatų mažoms vidutinėms įmonėms, padėjo pasiekti strateginių tikslų, padėjo užtikrinti tvarumą ir stabilų ekonomikos sektorių augimą. RDF taip pat yra svarbus elementas ir džiugu, kad pavyko užtikrinti privataus sektoriaus investavimą ir taip suteikti papildomą svertą efektą. <coughs> Na ir čia išvardijau taip pat ir pagrindinės pamokas, kurias išmokome ir jomis pasinaudosime 14-20 metų programoje. Dėkoju. Ačiū labai ponui Lopesui ir ponui Rydui iš Junktinės karalystės vyriausybės. Na, o dabar mūsų nariai turi galimybę užduoti klausimus, jeigu tokių turi. Hello. <coughs> Na, ponė e, Bresal, dabar steiksiu žodį jums. Ačiū. Atsiprašau, kad e, neišgirdau dalies jūsų pranešimo, tačiau turiu dirbti ir kitus darbus karts nuo karto. Norėjau pateikti tam tikrų išvalgų iš biudžeto kontrolės komiteto pusės, kurių pasigendu kokį poveikį jūs pasiekite svertinį pasitelkę finansinės priemonės. Mes ir šiandien dėja iš komisijos nesame gavę informacijos apie tai, e, koks yra šių lėšų panaudojimo svertinis poveikis finansinių priemonių, tai Žemės ūkio fonde struktūrinio fond, struktūrinio fondo lėšų panaudojimo kontekste. Taigi mums e, būtų pravartu naudoti, sužinoti, kiek e, šios lėšos, šios finansinės priemonės pritraukė privataus finansinio kapitalo, koks buvo jo kitoks daugiklinis poveikis. Man iš tiesų pamažu kyla nemažas susirūpinimas dėl to, kad mes iš Europos investicijų banko, pavyzdžiui, negauname atitinkamų e, duomenų, nes nežinome, kas tose fonduose iš tiesų vyksta. Taigi, bet kokia papildoma informacija iš jūsų pusės būtų labai naudinga. Ačiū. Pone Greslė, dabar pas Pirinskis ir pas Eferič. Uh, concerning uh, her statement that there was this very strong interest uh, from. Ačiū. Mes išgirdome pakankamai rimtą susidomėjimą iš uh, žemės ūkio specialistų. Manau, kad uh, tam tikrą prasme uh, tai atspindi ir auditorumo mums pateiktą informaciją ir susidomėjimą. Aš noriu paklausti, ar apskritai čia yra koks nors interesų skirtumas arba. Lansetrič, ačiū ponė Ryt už jūsų pranešimą, jis buvo labai įdomus, kalbant apie ES finansinių priemonių panaudojimą ir lėšų įsisavinimą Junktinė karalystė, jeigu teisingai jūs supratau, tai e, e, tam, kad finansinės priemonės būtų galima pasitelkti, reikia finansavimo iš struktūrinių ir sanglaudos fondų. Ir tokiu būdu Junktinė karalystė yra e, verčiama praktiškai e, didinti, skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų Junkės karalystės regionų, pavyzdžiui, šiaurės, e, šiaurinėje dalyje ir ar jūsų nuomonė tokia praktika yra priimtina ir ar apskritai tai padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Jeigu nėra daugiau klausimų, tai leisime dabar atsakyti ponė Lopes ir ponui Rydui. Ačiū, kalbant, atsakant jūsų klausimą dėl uh, tų skirtumų, kurios galime matyti vertinant auditorumo ataskaitą ir gaunamas pareiškas. Mes pareiškas gavome naujai daugiametiai finansiniai programai jos laikotarpiu ir taip pat aš uh, Nebūtinai manau, kad čia esama tam, tikros, tam tikrų skirtumų, tačiau e, vis tik tai manyčiau, kad e, komisija tokiu būdu galėtų netgi labiau populiarinti finansinės priemonės ES valstybėse narėse. Atsiprašau, sako kalbėti, aš neišgirdau antrojo klausimo. Man buvo įdomu sužinoti, kaip tos priemonės galėtų veikti ir jūs suteikėte tinkamą informaciją ir po to ją nebuvo sureaguota. Atsakymas, ne, iš tiesų šis procesas dar nėra pasibaigęs, jis vis dar vyksta ir <clears throat> mes šiuo metu dar atliekama iš ankstinį vertinimą ir iš tiesų nežinome, kada ties, tos priemonės bus pasitelktos ir gyvendintos. Ponui Rydžodis. Keltas pastebėjimų, kalbant apie sverto poveikį, aš e, pagal Džermį programą jau minėjau, kad esame keturių fondų lėšas sutelkę į vieną vienetą. Ir e, finansuojame projektus e, įvairiose jų etapuose pasitelkdami taip pat Europos investicijų banko teikiamą paramą, vertinant dabartinę rinkos padėtį, mes galime konstatuoti, kad labai sudėtinga yra pritraukti pirminės investicijas, tačiau prasidėjus projekto įgyvendinimui, po to jau privataus e, sektoriaus kapitalas yra pritraukiamas kitose etapuose žymiai lengviau. Ir būtent taip mes vertiname tą sverto poreikį, tačiau iš tiesų e, tas sverto poveikis skirtusi vertinant atskirus projektus. Kalbant apie fondų valdymą, egzistuoja atitinkamos struktūros, konsultacinės e, valdybos, e, patarėjų grupės ir jų nuomonė atsižvelgiama atrenkant atitinkamus investicinius projektus. Taigi vertinti e, investicijų sėkmę yra pakankamai sėtinga, ypač finansinės krizės akivaizdoje. nes, pavyzdžiui, privataus sektoriaus investicijų yra pritraukiama daugiau pas, pasikeitusi teigiamą pusę situacijai finansų rinkose. Taigi, galiu pasakyti, kad bankai Junktinėje karalystėje iš tiesų iš šios rinkos jau kurį laiką praktiškai yra pasitraukę ir todėl ES fondų investicijos juos pakeičia ir mes šiuo metu faktiškai E, nekonkuruojame su privačiu sektoriumi, nes e, bankų siūlomos palūkanų normos šiuo metu yra daug didesnės, nei jas gali, tiksliau reikalavimas palūkanų normos daug didesnės, negu jas gali mokėti verslo įmonės. Taigi šių fondų paskirtis yra padėti verslo įmonėms e, užsitikrinti atitinkamus E, jų poreikius patenkinančius e, finansinius rautus. Tik labai svetinga yra įvertinti tų fondų atnešamą naudą ir svertinį poveikį, kadangi jų struktūra yra labai e, sudėtinga. Šiuo metu Mes ketiname 20 fondų naujų įsteigti tam, kad būtų dabartinis finansinis portfelis išlaikytas ir jo apimtis, tačiau taip pat ir sudarant galimybės verslui gauti papildomą finansavimą. Mes e, tuo tarpu, e, mūsų fondas glaudžiai bendarbiavo taip pat ir su Manchesterio regionu ir Jessica, Jeremy ir kitos programos yra gyvendinamos, pasitelkiamos bendrai. Mes pastebime tam tikrą e, finansinės kultūros pokytį, pereinant nuo iš ankstinio lėšų skirimo prie lėšų išlaidų kompensavimo. Tai yra e, papildoma paskata įvairiems projektams įgyvendinti. Ir tokių gerų pavyzdžių yra tiek Mančesterio, tiek Liverpoolio regione, kuomet, e, pavyzdžiui, Jessica programos lėšos yra pakankamai veiksmingai panaudojamos ir mes pastebime, kad didžiausias ir e, veiksmingiausias finansavimo poveikis juntamas tuomet, kai e, projektai apriepia daugiau įvairių regionų ir galima pritraukti kritinę e, finansavimo masę. Nes e, vienas investicinių fondas turėtų sudaryti, siekti maždaug 25-30 milijonų svarų tam, kad būtų galima pastebėti kokį nors jo poveikį, kalbant apie Northern Powerhouse, kuris apriepia tris šiaurinius Junktinės karalystės Anglijos regionus. Mes ketiname tą praktiką tęsti ir toliau, nes jaučiame atitinkamą rinkos poreikį. Ir ketiname toliau bendradarbiauti su Europos investicijų banku, nes čia mes matome labai aiškę spragą finansų rinkoje nes paklausa yra pakankamai didelė. Galėčiau Jums pateikti sąrašą, kuriame būtų išvardinti vairūs pavyzdžiai sėkmingo, sėkmingos mūsų veiklos ir 2007 e, metais, 2008 metais e, prasidėjo tinkamos diskusijos dėl šių fondų teikiamos naudos ir e, dabar mes jau matome aiškius apčiuopiamus jų veiklos rezultatus. Manau, kad e, dabartinė daugiametė finansinė programoje yra numatyta daugiau lankstumo panaudoti fondų lėšas, panaudoti šias finansinės e, priemonės ir mes galime to lankstumu dabar žymiai geriau pasinaudoti nei anksčiau. Ačiū. Norėčiau pat dar papildyti vienu pavyzdžiu iš Velso. Turime fondą, kuris vadinasi Finance Wales. Ir ypač pastaraisiais metais, kuomet MVI būdavo sunku gauti lėšų iš bankų, jie pasinaudodavo šio fondo finansavimu. Jis buvo svarbus e, kuriant verslą, esamam verslui plėstis. Aš tikiuosi, kad šis fondas ir toliau e, dirbs ar bus ir daugiau panašių dalykų. Taigi, ačiū ponė Rydė, ačiū ponė Lopis už jūsų pristatymą ir taip pat atsakymus į klausimus. E, nepamenu, kad kas nors dar uždavė klausimą jums, būtų uždavęs. Atsiprašau, aš norėjau atsakyti poniai Greslę. Pirmiau kai jūsų nebuvo, aš kalbėjau apie duomenis, kuriuos mes turime ir jūs uždavėte klausimą apie tai vėl. E, čia turime jums e, sinte, sinte, sintetinę ataskaitą e, apie tai, ką mes esame pasiekę 2013 metais atskaitomybės kokybės prasme. Jūs žinote, kad mes E, įvedėme privalomus reikalavimus valstybės narėms 11 metais, kai pakeitėme reglamentą. Tačiau buvo sutarta tik tai dėl minimalių duomenų teikimo. Ypač kiek tai susiję su rezultatais, informacija apie rezultatus. Dėl sverto garantinių instrumentų reinvesticijų E, šie dalykai, e, duomenys apie juos pateikėme savanoriškai iš valstybių narių ir tiesą sakant, daug tų duomenų mes negavome. Taigi šis trūkumas egzistuoja. E, egzistavo, tačiau naujojo laikotarpiu jis panaikintas. Kai dėl svertų, tai ypač kalbant apie 14 metų, 20, 14 metų teisės aktus, kontekst, šiame kontekste mes aiškiname eksantę vertinimo būtinybę ir nurodome, kad reikia nurodyti, koks tikėtinas svertas, nes svertas priklauso nuo konteksto. Negalime numatyti būdo, kaip svertai vertinti visur vienodai. Viskas priklauso nuo įvairių aspektų, priklausoma nuo, nuo to, kur investuojamos lėšos ir svertas sanglaudos politikos rytyje nebūtinai gali būti, turi būti vienintelis e, aspektas, į kurį reikia atsižvelgti. Taigi vis, mes visą tai racionalizavimą taip, kad tinkamai suprastume, kas turime galvoje, kai kalbame apie svertą dabar, eksantę vertinimo kontekste. der vom 15. Oktober. Ta ataskaita buvo paskelbta 2015 spalio 15 dieną, ar ne? Of 31st of December 2014. Čia mūsų ataskaitos data yra 14 metų gruodžio 31. Čia yra ankstes, naujesni duomenės negu tuomet, kuomet buvo rašoma pamatinė ataskaita kuomet buvo naudojami ankstesnių metų duomenys. Ačiū, ponia Nisler. Ponia Greslė e, sakė, jį patenkint e, gavus atsakymą iš komisijos. Baigime šią dalį ir galime galbūt perduoti pirmininkavimą jums. ponas Ly. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš nežinau, ar norite atsakymą į konkretų klausimą skirtą EIB, ypač Jessica ir atviro vystimosi fondų rezultatų. Panas Listera minėjo apie tai, kad šių fondų rezultatai pagerėjo 15 metais smarkiai. Ir Šią prasme mes turime čia kolegą, skyriaus e, vadovą, kuris gali pateikti jums svarbių skaičių apie tai, kokie buvo fondo rezultatai 2015 metais. I think Mrs. Gressler is enjoying the break, so she wants me to. Man atrodo, ponia Gressler nori palsėti ir leido man pirmininkauti toliau. Taigi, Dabar galime perėti prie kitos skyriaus finansinės priemonės ir e, fondų valdytojų požiūris. Na ir čia dabar aš pirmininkausiu, kaip nori pane e, Grislė, nes dabar kalbės ponas Panajotopulos, Europos investicijų banko vardu. Kartu su kolega pristatysime šį pasisakymą. Ačiū už kvietimą kalbėti jūsų komitete. Mes manome, kad e, investicijų fondas prisideda prie jūsų darbo taip pat, nes e, investicijų fondas kartu su investicijų banka vaidino labai svarbu vaidmenį 2013 metais. EIF turi ilgą istoriją siūlant finansinės priemonės, ypač skirtas MVI. Nes mes dirbame kartu su Europos Sąjunga, komisija jau daugelį metų. Na, o nuo septintųjų metų mes ėmėme dirbti ir decentralizuoto, taip vadinamo, pasidalytojo valdymo srityje. Pasiremdami savo patirtimi norime tarti keletą žodžių apie tai, ką konkrečiai pasiekė EIF. Paminėsime keletą elementų, kaip reguliavimo sistema paveikė mūsų darbą, gal mes pasimokėme ir keletas minčių ateičiai. Pabandysime atsakyti į audito klausimus ir pateikti prognozes, nes toks klausimas taip pat buvo užduotas. Tai yra prognozijas 14-20 metų laikotarpį. Pirmiausia, norėčiau pateikti žemėlapį, kurį matote čia. Jis rodo uh, e, holdingo fondus, kurios valdė EIF 7-13 metais. Matote, kad mes valdėme daugiau kaip milijardą struktūrinių fondų lėšų Galbūt vienas komentaras dėl pakartotinio finansinių priemonių panaudojimo. Reikia paminoti, kad tas pakartotinio naudojimo elementas tęsiasi ir viršyje programavimo laikotarpį, nes struktūriniai fondai yra gražinami, jos gražina galtiniai gavėjai ar finansiniai tarpininkai ir jie investuojami iš naujo, kaip matote dešinėje, ne viena valstybė narė pratęs e, valdymo sustarimus su Europos investicijų fondu ir e, ten, kur 17-13 metų fondų investavimas bus tęsiamas. Nu, kai dėl šios ataskaitos, tai buvo atlikti audit tyrimai dėl Rumunijos ir Bulgarijos fondų, kurios valdė EIF Tai yra nemenki fondai, kuriuos mes valdėme ir norime pasidalyti su jumis tam tikrą perspektyvą, panaudojant Bulgarijos struktūrą ir skirtingas priemonės, kurios buvo įgyventos pagal Jeremy programą. Kaip matote, įgyvendiname įvairius produktus, penkis skirtingus produktus, taikant skolos ir kapitalo produktus. Dirbame su penkiais finansiniais tarpininkais. Verta paminėti tai, tai kad sverto klausimas ir skirtumai tarp mm, tikslų e, pagal eksantę analizę ir investicijų strategiją. Kairėje matome ankstyvame etape tas akceleravimo etape spalva yra pilka visiškai. Nes tam sunku pritraukti privačias investicijas e, tokioje, tokiame etape. Todėl e, e, struktūrinių viešųjų fondų panaudojimas yra būtinas. Ir jis atitinka taikyvim, taikomas e, valstybės paramos taisyklės, tačiau perinant į į dešinę grafiko pusę, kur e, jau MVI auga ir plėtojasi, lengviau tampa pritraukti privačias lėšas. Svarbiausias pavyzdys būtų mūsų garantijų produktas, kurio svertas tampa penkis kartus didesnis e, už lėšas skirtas iš struktūrinio fondo. Taigi svarbu e, visą laiką turėti galvoje santykį tarp politikos tikslų, priemonės ir privataus kapitalo vaidmens. Kalbant apie rezultatus, e, labai trumpas rezumė Bulgarijos atvejai. Ataskaitoje, kuri buvo minėta pono Nislerio, to nesimato, nes mes kaip įgyvendai priemonių turime visus duomenys. 15 metų rugsėjo pabaigoje 92 procentai lėšų fondų, kuriuos valdome, buvo e, panaudoti. Aišku, kad sverto, svertas skiriasi priklausomai nuo priemonės, matote bendrą skaičių. Na, bendras MVI yra virš 8 tūkstančių įmonių, kurios buvo finansuojamos nemažai yra mikro bendrovių šioje grupėje dėl e, rinkos poveikio. Kalbame apie e, paskolas MVI ir e, įkaitui, kurio reikalauja banką. Paprastai komerciniai bankai reikalauja 100 procentų E, įkaito, taikant Jeremy portfelį, tai yra mažiau negu 50 <coughs> procentų. Taigi poveikis galimybėms e, MVI panaudoti skolintą kapitalą yra svarbus. Taip pat kalbant apie finansavimo kaštus, tai Bulgarija pagal Rostato duomenys e, pasižymė didžiausią finansavimo kainą. Na, o mes sudarėme galimybę bendrovėms e, gauti finansavimo, kai panūkalnas buvo 50 procentų mažiau negu vidutiniškai. Pažanga e, Bulgarijoje taip pat e, reiškia, kad buvo pagerintas ir kapitalo padėtis. Privataus kapitalo vystimo, išsivystimo lygis buvo gana žemas, Bulgarijoje, tiek kai kuriuose kitose valstybės narėse, kur reikia nuveikti daugiau, ypač ankstyvosiuose etapuose. Na ir žinoma, tai yra procesas. Investicinių kapitalo fondams užtrunka 10-12 metų vienam finansavimo etapui. Ir mes dabar atliekame jau aksantę tyrimus 14-20 metams Mes pastumėme, kad e, reikia toliau taikyti šias priemonės mm, ateityje, nes jos tikrai turi poveikį. Ir kaip mes čia rodome, sukurta taip pat, aišku, ir nemažai darbo vietų. Toliau, kitas vaizdas tai yra žemėlapis, kuris rodo įvairius tarpininkus, kuriuos pavyko pritraukti gyvenant struktūrinius fondus, Detaliai apie tai nekalbant, galima pasakyti, kad elementas, įdomus elementas, kurį minėjo ponas Nisler, kad e, dirbant su finansinėmis priemonėmis svarbiausia pritraukti privačius subjektus. Ir EIF didžiuojasi savo pasiekimais šią prasme. Mums reikia pritraukti daug žinomų vardų iš bankų sektoriaus, iš e, investicijų sektoriaus, užtikrinant finansavimą MVI. Ir tai rodo iš esmės tai, ką mes, ko mes galėjome pasimokyti dėl kas buvo anksčiau ir kas egzistuoja, kas yra dabar. Ankstesnis reglamentas buvo susijęs su dotacijomis. E, reglamentą reikėjo interpretuoti su regio generalinio direktorato pagalba ne vieną kartą. Dabar gera žinia yra ta, kad turime naują sistemą, kuri yra išsamesnė, analitiškesnė, aiškesnė finansinių priemonių taikymo prasme. Turime šią evoliuciją išlaikyti, išlaikyti lankstumą, nes ateitie svarbiausia bus, kad mūsų taisyklės, reglamentas auditas, e, lūkesčių valdymas būtų suderinti su, su, su interesuotumu ir rinkos subjektų patraukim, patraukimu. Daug jau pasiekta. Turime priemonių, kurios investicijas į kapitalą e, daro lengvesnėmis negu anksčiau kiti e, rinkos poreikiai, pavyzdžiui, užtikrinti, kad galima e, palaiduoti kapitalą, e, bus svarbus ateityje. Keletą žodžių dėl audito sistemos. Gerai tai, kad jis buvo supaprastintas įtraukiant bendro audito principus, audituojant fondus, kur valdo, kurios valdo EIB ir EIF. Na ir čia mūsų patirtis yra ta, kad struktūrinių fondų įgyvendinimas reiškia, kad juos reikia audituoti ir juos audituoja kelios, keli subjektai, kurių įgaliojimai kartais e, dubliuojasi. Mes išvardėjome auditų, auditorių skaičių, kurį mes patyrėme vien nuo 11 iki 15 metų. Tai yra pusė laikotarpio. Matote? Iš viso 53 auditai buvo atlikti įvairių institucijų. Ir turime pasakyti, kad ne vienos svarbesnės pastabos nesulaukėme. Taip pat keletą žodžių dėl 14-20 metų. Mes dirbame su ne viena valstybė nare, dabar parodysime du žemėlapius kairėje, rodome naujas iniciatyvas, su kuriamis dirbame e, per decentralizuotą valdymą struktūrinių fondų. Šviesiai mėlyna spalva rodo valstybės narės, kur šiuo metu aptarinėjimas finansavimas, finansavimo sutarimai aptariami ir įtraukiamas ir žemės ūkio sektorius, kur bus pasirašytas pirmas finansavimo sustarimas. Netrukus dešinėje matome naują priemonę MVI iniciatyvą, tai yra nauja iniciatyva, plėtojama tik tai šį laikotarpį, apima ESIF e, išteklius iš centrinių komisijai gyvendinamų programų kosme programos, pavyzdžiui. Ir taip pat programų skirtų finansinių tarpininkų pajėgumų stiprinimui jau pasirašyta sustarimai dėl dviejų galiojimų Ispanijoje ir Maltoje ir prasidėjo gyvendinimas jau Taigi pažanga yra ir šiose srityse. Ačiū. Okay, thanks to our two colleagues from the uh, European uh, Investment. Ačiū labai kolegams už pristatymą. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Selvai. Jis yra direktorių valdybos dirbančios e, Badeno-Württembergo žemės federalinio banko valdyboje. Well, thank you very much and good afternoon. Ačiū labai. Labadiena, ponios ir ponai. Atvykome iš Badeno Burtenbergo ir džiaugiamės turėdami galimybę dalyvauti šiame viešajame klausime. Ir kadangi noriu kalbėti trumpai, susikoncentruosiu ties e, tą informaciją, kurią sukėlėme į skaidrės. Atleiskite, šiek tiek peršokau keletą skaidrių, bet kuriuo atveju norėčiau trumpai pristatyti, kas yra AECM, taip pat pateiksiu tam tikrų e, faktų, skaičių, paaiškinsiu, kaip veikia garantijų e, pati savoka, ką tai reiškia ir kaip yra panaudojamas finansinės priemonės, taip pat pasidalinsiu ir patirtimi, tomis pamokomis, kurių išmokome ir pagrindinė, pagrindinėmis politikos kryptimis. Pakalbėsiu ir apie tas pamokas naudingas pamokas, kurias gavome iš kitų programų, tačiau pakalbėsiu ir apie mūsų, mūsų narių patirtį. Tų priemonių, kurie šiandien aptarinėjame srityje. ASM buvo įsteigtas 1992 metais, jie sudarė penki nariai ir 15 metais jau e, narių skaičius pasiekė 41 iš 25 skirtingų valstybių. Na ir tai nėra vien tik lobistinė asociacija, tai yra ir platforma, kurioje galime keistis patirtimi, pavyzdžiui, valstybės paramos rytyje ar finansinių priemonių klausimais. Ir taip pat kalbant apie bendrą mūsų veiklą ir turimos garantijos siekia 29 milijardus eurų. 14 metais buvo surinkti šie duomenys ir matote, kad garantijų skaičius atitinka iš esmės mažų bei vidutinių įmonių skaičių. Jų yra apie 3 milijonai visoje Europoje. Ir būtent tokiam skaičiu MVI buvo suteikta pagalba garantijų forma. Na ir kas dalyvauja šiuose procesuose? Galite matyti e, tokią schemą. Jeigu yra reikalingas finansavimas, pavyzdžiui, MVI, ar startuoliui, ar kažkokiam verslininkui, ar mikroįmoniai. Tada į procesą įsitraukia bankas, jis yra tam tikras partneris, teikiantis paskolą, finansavimą. Taip pat be abejo reikia ir e, patikimo projekto, kuris būtų parengtas, neturėtų jokių trūkumų. Na ir neretai bankui e, projektas atrodo geras, tačiau bankui trūksta užstato, kad suteiktų finansavimą. Ir dėl tos priežasties e, garantijų priemonė padeda e, finansuoti nuo 50 iki 80 procentų sumos ir taip užpildyti tą spragą, kai trūksta užstato. Neretai e, garantijų institucijos taip pat naudoja tokias dvigubas garantijas, užtikrinamasias garantijas, kurios yra suteikiamas regioninių, nacionalinių ir Europos Sąjungos lygių. Ir tai yra taip pat tam tikras sverto efektas, kuris yra panaudojamas uh, kalbant apie garantijų sektoriaus struktūrą. Na ir tos papildomos garantijos yra suteikiamos per tarpininkus ir reikėtų taip pat pakalbėti apie tai, kas yra tas finansinis tarpininkas. E, tai gali būti ir, pavyzdžiui, e, bankai ar kažkokios tai garantijų schemos, kurios e, teikia paramą MVI veiklai ir padeda gauti finansavimą. Ir kai kalbame apie tarpininkus, tai turime minėję būtent garantijų srities tarpininkus. Tai padeda lengviau gauti finansavimą ir paprastai garantijas teikiančios institucijos teikia specialias paslaugas reikalingas MVI, tai yra kažkokia tai informacija, rekomendacijas, patarimus. Ir neretai suinteresuotos šalis yra ir E, pramonės rūmai, kurie įsitraukia į sprendimų prieimimo procesus. Iš esmės tos garantijų schemos nėra orientuotos į pelną. Neretai MVI yra atstovaujami ir schemų valdysenoje. Tad mes nesame orientuoti į konkurencingumą, mes dirbame su įvairiausiais bankais ir neretai e, e, visą sektorių be abejo viskas priklauso nuo re, nuo konkrečios situacijos. Na ir dabar prieš perinant prie šeštosios skaidrės. Na ir taip pat įravome savo narių apie jų patirtį, kurią e, jie e, įgyja struktūrinių fondų srityje ir gavome atsakymus į savo pateiktus klausimus. Galėsiu jais pasidalinti ir su jumis, tačiau turiu pasakyti, kad mm, patirties, tokio pabudžio patirties mūsų nariai neturi itin daug, Ir norėčiau susikoncentruoti dabar ties vieną programą. Tai yra CIP programa. Ji buvo įgyvendinta e, tuo pačiu laikotarpiu, e, kai e, vyravo krizė, tai darė tiesioginę įtaką. Ir matote, kad ši priemonė tikrai pademonstravo puikius rezultatus. 65 procentai iš 11 milijardų eurų iš CIP prisešinių garantijų susitarimo E, buvo suteikta ir tai apėmė 130 tūkstančių mažų bei vidutinių įmonių. Tad 130 tūkstančių mažų bei vidutinių įmonių e, pakliuvo ACM e, narių skaičių ir tai sudaro beveik 60 procentų visų mažų bei vidutinių įmonių, tai yra 220 tūkstančių MVI kurios pasinaudoja CIP garantijų priemonės parama. Be abejo, buvo galima pasinaudoti ir kitomis programomis, tokiamis kaip Kosmio, Horizontas 2020 ir taip toliau. Na ir šioje skaidrėje galite matyti, koks svarbus yra e, sverto poveikis, kalbant apie tą ribotą biudžetą ir tas daugiklio e, efektas yra vis svarbesnis. Apie tai šiandien jau buvo nekarta kalbėta ir, pavyzdžiui, lyginant su subsidijų skaičiumi, pavyzdžiui, apie tos 25 milijardus eurų galite matyti konkrečias kombinacijas, kaip galima CIP biudžetą susijęti su uh, paskolomis. Na ir iš esmės, kaip matote, 25 milijardai eurų buvo skirta mažoms bei vidutinėms įmonėms, tikrai gana uh, E, įdomus ir dideli skaičiai. Na, o kalbant apie, apie vartinės lėšas, tai taip pat daro tiesioginį įtaką. Na ir kalbant apie dabartinę padėtį, turime tam tikrų abejonių ir jos yra labiau tokio bendrojo pobūdžio. Ir vienas iš nerima keliančių klausimų mūsų organizacijoje yra toks kad EIF tiesiogiai pasirašo susitarimus su komerciniais bankais. Dar neretai komerciniai bankai yra mūsų akcininkai, tad jie gali nuspręsti, ar jie kreipsiasi e, garantijas teikiančią įstaigą, ar pasirašo e, tiesioginį susitarimą ir e, toks. Um, e, masinio pabėgimo efektas, kaip kad mes jį vadiname, e, tikrai mums kelia nerima. Na ir kalbant apie tą papildomumą, mes norime būtent ir teikti tą papildomą paramą reikalingą MVI ir be abejo nenorime sumažinti regioninių garantijų struktūrų įtakos, bet šiek tiek bijome prarasti MVI paramą, bijome, kad e, ir pramonės rūmai gali pasitraukti iš šio proceso, kaip jau minėjau, jie sudarydavo seniau tiesioginės sutartis. Taip pat bijome, kad ir prarasime tą papildomą svertų efektą ir tos pilnos e, apriepties praradimo bijome, turiuomenė geografinė ir sektorinė apriepti. Na ir turbūt pagrindinis klausimas yra tas papildomumas reikia užtikrinti, kad MVI e, gautų naudą iš mūsų veiklos ir kad tai nebūtų vien tik kažkokiu tai struktūriniu fondu ar kitų finansinių priemonių pakaitalas. Na ir štai dar viena skaidrė. E, beje, jau šiandien pateikiau kosmę pavyzdį. Na ir kurioje galite matyti, jeigu, pavyzdžiui, komercinis bankas vykdo veiklą kartu su garantijų banku, 50 procentų komercinis bankas užtikrina, 50 e, garantijų bankas. Na ir bankas gali nuspręsti ar pasinaudoti kosme programą, ar horizontas 2020 programą, ar kitą finansinę priemonę, ar pasirinkti garantijų banką. Na ir kalbant apie struktūrinius fondus galėčiau pasakyti štai ką. Bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis ir tarpininkais, e, galėtume mm, tuo pasinaudoti kaip labai svarbių faktoriumi siekiant sėkmės rinkoje. Na, o dabar norėčiau pereiti prie e, galutinio elemento. E, surinkome tam tikrų e, naudos gavėjų komentarų ir jie pabrėžė, jog privalumų turi tai, kad pritraukiamas privatus sektorius, taip pat yra geras privačios rinkos išmanimas, taip pat uh, kalbant apie finansinių priemonių e, prieinamumą, tai daro teigiamą įtaką e, naujų verslo projektų atsiradimui. Tačiau be abejo visada yra ir bet. Tai reiškia, kad teisės aktai susiję su finansinių priemonių įgyvendinimu ir administravimu reikalauja e, itin daug pajėgumų iš visų dalyvaujančių šalių ir tai yra tokia tarsi silpnoji vieta. Dar vienas dalykas, kuris buvo neprimtinas, yra tai, kad pasikeitė taisyklės, e, kalbant apie finansinės priemonės ir tai nutiko vidury programavimo laikotarpio ir tai turėjo įtaką e, valdymo mokesčio apskaičiavimui. Na ir tokie būtų pagrindiniai punktai. Kaip jau minėjau, per daug didelė administracinė našta. taip pat e, tos subsidijų priemonės turi tam tikrų trūkumų ir manome, kad e, galima tiesiog šiek tiek neteisingai lyginti finansinės priemonės ir subsidijas. Na ir baigdamas, norėčiau pasakyti štai ką. Kalbant apie struktūrinių fondų prastesnius rezultatus, e, tai galėjo būti lemta to, kad pasirinktos tarpinės šalis tai yra e, privatus bankai nėra pakankamai patyrę e, teikiant paramą MVI, kaip kad nutiko Graikijos atveju. Na ir pavyzdžiui, CIP programos pavyzdys rodo, kad tai gali na, puikiai veikti, juk ši programa buvo įgyvendinama, kaip ir minėjau, krizės laikotarpiu, tačiau tai, tai tik dar labiau padidino programos patrauklumą krizės metu. Ačiū už jūsų dėmesį, tokie buvo pagrindiniai punktai kuriuos norėjau Jums pristatyti. Ačiū. Taip pat su jumis noriu pasisveikinti vokiškai, kadangi esate mano genties atstovas ir daugelis nežino, kad vokiečiai yra pagal gentį susiskirstyti, tai jau jeigu atvyksta pas mus susitikti kažkas iš mano genties, tai turiu su juo taip ir pasisveikinti, kaip yra įprasta. Ponai Kirin, Pirinskių žodis, ačiū. E, Europos investicijų fondus to noriu paklausti, kas jūsų manimo nulėmė šio pasirinkto požiūrio sėkmę Bulgarijoje, turint omenyje, kad e, atskiri finansiniai produktai buvo siūlomi atsižvelgiant į specifiką ir poreikius, ko būtų galima pasimokyti iš padarytų klaidų kur, e, ir patirtimi pasidalinti su giminingomis organizacijomis, giminingais investicijų bankais. Vakar vyko panaši diskusija ir <clears throat> kurios metu mes sužinojome, kad 60 e, procentų Europos e, investicijų banko investicijų atiteko penkioms labiausiai išsivyščiusiams ekonomikoms ir e, į smulkę verslo poreikius ir interesus nebuvo pakankamai atsižvelgta, ką būtų galima padaryti, kad daugiau dėmesio iš investicijų sulauktų. Iš investuotojų sulauktų smulkusis verslas. Aš taip pat turiu keletą klausimų. Jūsų pranešimas e, susijęs su 305 auditų išvadomis e, tikrai nuteikia džiuginančiai, tačiau norėčiau paklausti, kokį mes čia turime bendrą visumą, ar jūs vertinote tas 53 e, e, veiklos programas e, ir kaip yra apskritai organizuota Jeremy programa ir kiek lėšų iš 1,2 milijardų 1,2 milijardo eurų buvo audituota, kokia bendra suma ir kokie darbai dar mūsų laukia ateitie. Tai būtų pirmas klausimas arba vienas klausimas <clears throat> Čia patikimi labai įspūdingi skaičiai, duomenys apie Jeremy, kitas programas, yra daug visokių santrupų. Norėčiau paklausti, ką reiškia AECM, nes e, tikiuosi, kad mano tautietis sugebės atsakyti šį klausimą, daugiau klausančių kaip ir nematau. Tai aš siūlyčiau dabar e, pirmiausiai atsakyti Europos investicijų fondo atstovui į užduotus klausimus, prašau. Pirmininkė, atsiprašau, kolega Eterič prašo žodžio. Ačiū. Na, jūs ne į tą pusę žiūrite, nesvarbu. Aš e, vieną klausimą norėčiau užduoti apie audit ta dėl e, audito apimčių ir e, rezultatų, ar jūs, jums labiau priimtina pirmininkės pozicija, ar e, galbūt laikytumėtės kitokios pozicijos. Kalbant apie atrenkamų projektų finansavimo kriterijus. Tai kokie jie yra, norėčiau paklausti. Na, atrenkant atitinkamus projektus ir pavyzdžiui, investuojant į tam tikrus tamesnius projektus, jūs iškreipiate padėti iki tokio lygio, kad po to reikia politikams įsikišti. Pradėsiu nuo klausimo apie Bulgariją ir pasirinkto investicinio portfelio sėkmės. Aš manau, kad eh, sėkmę nulėmė reakcija į padėtį rinkoje ir po to atsižvelgiant į rinkos pokyčius buvo pakeista investicijų strategiją. Pavyzdžiui, Bulgarijoje buvo tokia situacija, kad iš pradžių mėginome įsteigti privatų rizikos kapitalo fondą, kuris būtų orientuotas ekonomikos augimą. Tam reikėjo iš anksto pritraukti privataus sektoriaus investicijas ir tas pasirinktas požiūris nepasiteisino atsižvelgiant į padėtį rinkoje ir mes pasinaudojame numatytą lankstumo galimybę ir sukūrėme bendrą investavimo priemonę, pertildami atitinkamas lėšas ir tokiu būdu užtikrinome pasitelkę bendrą finansavimo principą, kad būtų užtikrintas investicijų testinumas ir sugebėjome pagreitinti lėšų skirimą smulkiam verslui normalia rinkos situacija, dėl to nebūtų kilę jokių problemų, tačiau Bulgarijoje ta sistema dėja neveikia. Dėl atitinkamų aplinkybių pasirinktas požiūris leido mums įvertinti visapusiškai padėti rinkoje ir parengti tinkamus mechanizmus, pagal kurios būtų teikiama finansinė parama smulkiam verslui. <clears throat> ir parama finansinė buvo skiriama ne tik įmonėms, tačiau ir atskiroms e, idėjoms, iš kurių galėjo išsirutulioti tam tikros verslo įmonės ir po to mes laipsniškai apriepėme ir daugiau įvairių produktų ir dabar mes e, teikiame e, tą visą portfelį finansinių priemonių, kur, iš kurio gali įmonės pasirinkti joms tinkamas. E, atsakant į antrąjį klausimą dėl auditų. E, norėčiau grįžti šiek tiek atgal ir paaiškinti, kaip mes veikiame. Europos investicijų fondas pradeda bendradarbiavimą su tam tikrais regionais e, arba skiriamis valstybėmis, kuriuose nėra regionų ir pasirašo susitarimą tam tikrai veiklos programai vykdyti, siekiant paskatinti smulkio verslo konkurencingumą. Ir e, ta programa turi atitinkamą administracinę struktūrą, su kuria mes palaikome atitinkamus e, ryšius ir taip pat yra dar kontroliuojanti institucija, leidimus išduodanti institucija. Ir po šiais skaičiais, kurie galbūt yra šiek tiek reklaminio pobūdžio, slepiasi ta aplinkybė, kad mūsų veiklą peržiūri atskiros e, administracinės institucijos, kontrolės institucijos ir šiuo metu mes viso Europoje esame įsteigę ir valdome 14 holdingų. Taigi administracinės institucijos ir kontroliuojančios institucijos savo ruoštų yra kontroliuojamos komisijos arba auditorumų. rūmų Žinau, auditavimas čia yra pats tinkamiausias pasirinktas terminas, tačiau yra e, vykdoma atitinkama veiklos peržiūra ir kontrolė, nes toks tikslinės priemonės, kurias e, taiko e, valdančioje institucijoje, administracinėje institucijoje yra pasitelkiamas per Europos investicijų fondą ir e, būtent todėl tie auditai nėra atliekami tiesiogiai, tai yra nėra audituojamas tiesiogiai Europos investicijų fondas, tačiau jis dalyvauja vykdomuose audituose ir mm, nemaža to audito dalis apriepia taip pat ir EIF e, vykdomą veiklą. Pratesant šią mintį, reikėtų pažymėti, kad e, buvo pradės taikyti naujas auditavimo režimas pagal bendrą auditavimo tvarką ir Dabar mes siekime, kad komisija nustatytų bendrą vieningą sistemą, pagal kurią būtų galima lengviau audituoti e, veiklą visais e, lygmenimis. Pavyzdžiui, e, būtų galima lengviau ir paprasčiau audituoti finansinių tarpininkų veiklą. Kalbant apie apriepti, aš manau, kad Visi mūsų minėtų fondų vienai par kitaip per įgyvendamą laikotarpį buvo audituojami arba kontroliuojami minėtų priežiūros institucijų. Na, galiu Jums dabar perskaityti tai, ką auditorumai parašė. Jeigu nėra planuojama jokių specifinių patikrų, yra didelė tikimybė, kad faktinis projektų įgyvendinimas prieš pasibaigiant programavimo laikotarpį nuo 7 iki 13 metų bus kontroliuojamas atitinkamų priežiūros institucijų. Kalbant apie Europos investicijų bankų finansinės priemonės, auditorumai negali kontroliuoti šių priemonių taikymo. Taigi šie teiginiai kažkaip tai mm, nesusisėja tarpusavyje. Europos investicijų fondas. Tai priemonė, kurios savininkai yra EIB ir Europos Sąjunga, dalininkai yra EIB ir Europos Sąjunga. Tai, ką jūs dabar perskaitėte, yra susijęs su Europos investicijų banku. O Europos investicijų fondas yra kontroliuojamas ir audituojamas taip pat ir auditorumo. Taigi, šią prasme aš nesu tikras, kad jūsų dabar pacituotos <clears throat> nuostatos galėtų būti taikomas taip pat ir visiems holdingams, kurios administruoja Europos investicijų fondas. Bijau, sako pirmininkė, kad čia toliau lieka atviras klausimas, kaip e, yra kontroliuojamas tos panaudojamos lėšos. Jūs teigiate, kad 53 e, auditai buvo vykdomi e, daugiau nei 200 veiklos programų, tačiau ne visos veiklos programose naudojamos finansinės priemonės. Man atrodo, kad tas skaičius nėra labai didelis. Aš manau, kad tas skaičius 53 ne iš dangaus nukrito. Taigi būtų įdomu sužinoti, e, ką šis audito skaičius e, apriepia, ar atskirius projektus, ar veiklos programas, ar kažką kitą. Jis yra susijęs su veiklos programomis. Jis taip pat, kaip anksčiau minėjau, yra susijęs su tuo, kad e, auditorumai galbūt netiesiogiai audituoja Europos investicijų fondo, galbūt pasirinka audituoti atskiras valstybės narės ir jų pasirinktas finansinės priemonės pagal struktūrinės fondus. Ir jeigu valstybės narės pasitelkia EIF e, įgyvendamas atinkamas programas, tuomet auditorumai į savo auditus įtraukė duomenys, kurios pateikė taip pat ir EIF, tai yra susijęs su veikslaus programomis, tačiau e, nebūtinai susiję vien tik tai su EIF veiklos auditavimo, tačiau taip pat ir su e, tų valstybių narių projektų, tose valstybėse narėse vykdomų projektų auditavimu, jeigu tos projektus vykdant yra pasitelkiamas EIF. Kalbant e, E, apie įgyvendinimą buvo pasirinktas e, tam tikras šalių skaičius ir kai kuriuose e, jos įgyvenamuose projektuose dalyvavo EIF, pavyzdžiui, Graikija, Slovakija, Rumunijoje, suomi suprantama. EIF atitinkamai turėjo perduoti duomenis audito rūmų vykdomam auditui. Kadangi masis klausimas labai rūpi, noriu pasakyti, kad mes turime 941 finansinę priemonę, per, per ataskaitoje tas skaičius kažkur yra įrašytas 322 veiklos programos, tačiau 449 devynios finansinės priemonės egzistuoja. Jeigu dar kartą grįžčiau prie tos skaidrės, kurie pateikama informacija apie e, atliekamus auditus, kiek, kokią dalį tų auditų atlieka pats EIF, kiek, e, kokia dalis auditų yra vidaus auditai, o kokie yra išoriniai auditai. Kiek veiklos programų apskritai apriepia EIF e, arba yra susijusios su EIF veikla. Pavyzdžiui, Jessica programa, kurios ir svertinis poveikis yra bene didžiausias ir e, Jeremy, suprašo pirmininkė. Atsakymas. E, auditai, kurie yra vykdomi iš išorės ir kurie vykdomi EIF pastangomis, tie duomenys, kurie yra pateikiami apie išorinius ir vidaus auditus, e, ten, kur kalbama apie vidaus auditus, tai reiškia, kad auditą atliko arba jis buvo atliktas EIF pavedimu arba užsakymu, o visi kiti auditai yra užsakomi iš išorės ir tai atitinka tos bendrosius principus. Mes esame pasamdę auditorių iš išorės, kurie žino, kaip reikia dirbti pagal mūsų principus, o vidaus auditas kadangi mūsų institucija yra pakankamai nedidelė, tai mes turime kliautis audito rūmų auditorių paslaugomis, tačiau vykdome ir savo vidaus e, auditą atskirų Europos investicijų fondo skyrių ar e, tarnybų, taip pat vertiname, kaip pavyzdžiui, programa yra įgyvendinama. Pasitelkus EIF, atsakant į jūsų paskutinį klausimą, tai mes administruojame 13 jurisdikcijų, 13 e, holdingų ir kai kurie iš jų vykdo kelias programas, pažiūrėjau, Graikijoje yra septynios e, veiklos programos vykdomos, nes e, tai atitinka regioninė šalies e, struktūra. Žinoma, tos atskiros veiklos programos yra administruojamos vienos institucijos ir dabar negaliu pasakyti, kodėl e, arba kiek veiklos programų tenka tai 13 jurisdikcijų, nežinau tikslaus skaičius, tačiau maždaug 20. Tai yra, ir tai yra susiję tik tai tas, su ta smulkaus verslo konkurencingumo skatinimo sritimi. Aš pa, pa, pabandysiu dabar susigaudyti dabar toje jūsų sistemoje. Tai yra 13 e, holdingų yra e, apriepia 13 šalių, kiekvienai tenka po vieną. Pavyzdžiui, Bulgarijoje e, programos rezultatai yra patys geriausi. Gaila, kad pranešėjo jau nebėra salėje, nenoriu dabar lipti ant nuospaudos skirom šalims, tačiau šioje ataskaitoje minimas valstybės, kurias mes ir šiaip jau atidžiai stebime ir mane tikrai trikdo ta aplinkybė, kodėl būtent tose šalise, kurios mums šiaip kelia daugiausiai problemų, fondų lėšos yra investuojamos ir įsisavinamos e, veiksmingiausiai, nes man čia, pavyzdžiui, kelia ir tam tikrų įtarimų ir kiti regionai, pavyzdžiui, Kalabrija, kur Drageta e, pakankamai aktyviai veikia. Ten taip pat šių, šių fondų lėšos yra puikiai įsisavinamas. Aš manau, kad čia trūksta tam tikros kontrolės ir iš tiesų dabar mm, tų skaičių neturėtumėte traukti iš oro, galite juos mums pateikti vėliau, tačiau e, jeigu nesulauksime atsakymo Jeigu sulauksime atsakymo iš šį klausimą dabar, tai galbūt per atnausius penkerius metus, o gal ir apskritai daugiau jo jūs nebeišgirsite. Taigi ačiū Jums iš anksto. Kaip jau minėjau, beveik visi, visi kontroliuojami fondai yra audituojami per šį laikotarpį. Aš negaliu iš atminties pasakyti, kokie rezultatai įvairiose šalise buvo. Galiu pakankamai atsakingai kalbėti apie Bulgariją su kuria esu artimiau susipažinęs čia, buvo nemažai audito atliktų įvairių organizacijų. Iš pradžių regio auditas buvo, po to, po to kai buvo pervesti, pervestos lėšos į kontroliuojamą į fondą, o po to gyvenimo procese valdymo institucija daro stebėsinaus patikrinimus, kaip įgyvendamas kontroliuojamasis fondas audito rūmai uždavinė klausimus, per standartinį procesą, kurį jie naudoja e, Europos investicijų fondas, kasmet vykdo auditą pagal finansinės ataskaitas kiekvieno to kontroliuojamo fondo pagal reglamentą. Taigi mes turime išorės auditorių Luksemburgė, kurie vykdo atskirą auditą kiekvieno kontroliavimo fondo auditą. Procesas vyksta tokiu būdu kasmet. Norėčiau papildyti. Procesas vyksta taip kasmet, tačiau reikia papildyti, ko čia nėra. EIF kaip Europos institucija ir yra EIB grupės dalis, ir jis gyvendina tam tikras vidaus taisyklės, vidaus procesus, užsiekiant užtikrinti, kad pinigai, kurie yra patikėti EIF Bulgarijos institucijų, būtent yra patikėtos panaudojimui rinkoje sąžininkai ir skaidriai. Kai EIF gauna lėšas panaudoti MVI rinkoje, EIF E, būtent traktuoja rinką kaip visumą, skaidriai ir naudoja rinkos priemonės, kurios nesutiekia pranašumų vienai ar kitai šaliai. EIF e taiko geriausią Europos praktiką, tai yra sažiningumo, skaidrumo praktika ir įgyvendinamas finansinės priemonės žemesnėse ligmenyse, aš sakyčiau, kad pasirinkimas skirstyti struktūrinės lėšas per EIF ir panaudoti jas vietos rinkoje yra būdas dalyvauti įgyvendina tokią geriausią patirtį, ko mums nurodo daryti reglamentas Bet daugiau negu reglamentas, tai praktika, kurią dalyjasi visos Europos institucijos. Danke. Okay, uh, there has been one question. Uh, vienas klausimas, man atrodo, lengviausias uh, klausimas man kliuvo. AECM, ką reiškia? Tai yra Tai yra prancūziškas santrumpas. Daugiau mūsų nariai nėra tarpusavio fondas ir mes pakeitėme pavadinimą į Europos garantijų banko asociaciją, tačiau pavadinimas senesnis išlieka prancūziškas santrumpa. Man atrodo, svarbus buvo jūsų pareiškimas Svarbu, svarbu užsimti tvarių verslų ir kiekvieną projektą vertinti yra mūsų DNR dalis. Žinoma, reikia atsižvelgti į valstybės paramos klausimus ir kitus. Mums svarbu tiesiog mm, dėmesį skirti kiekvienam projektui, įtraukiant ekspertus ir iš finansavimo srities, taip pat e, ekspertus iš e, asociacijų, įvairių prekybos rūmų ir taip toliau. Mes priimame sprendimus ne tik kai bankas pažvelgęs į įkaitą, mes taip pat vertiname ir bendrovės e, perspektyvas ateityje. Taigi turime apie 50 startuolių ir mes daugiau dėmesio skiriame galimybėms, o ne rizikai, tai yra mūsų verslas, tačiau e, įsipareigojimų nevykdymo dydis yra 2-4 procentai per metus, tai yra nedidelis ir turime pademonstruoti, kad tai yra geros investicijos federaliniai žemė, nes galų gale juk mes naudojame e, mokesčių mokėtojų pinigus, kai jie negražinami. Atlikome vieną tyrimą, išorės tyrimą 2060 metais e, skirtą makroekonominiai naudai. Ir rezultatas buvo tas, kad vienas mokesčių mokėtojų euras atsitraka septynis kartus. Tai aišku, yra Vokietija, galbūt ne visose šalyse tai būtų, bet svarbiausia yra tai, kad komercinis bankas prisėima savo rizikos dalį, neturėjo moralinės rizikos problemos. Turime privačią garantijos dalį ir tokiu būdu dirbame. Aišku, mus domina tikrai tvarus e, e, verslas, Tačiau iki šiol neturime jokių narių iš Didžiosios Britanijos, nors norėtume jų turėti. Aštuonis metus e, dirbau Württembergo, Bano Württembergo federalinės žemės parlamente ir e, iš tiesų ten buvo tokia praktika, kad kolegos gaudavo tik tai tie iš banko paskolos kuriems jos visiškai nereikėjo. Tai man čia situacija labai panaši. Taigi teskime savo diskusijas finansinių priemonių įgyvendinimas vietos požiūriu. Peter Ostvalt iš Pilzano dabar kalbės, prašau. Čia skoro bych řekl, eh, já budu mluvit česky, protože mám pouhý 10 minut a... Eh, labas vakaras. Kalbėsiu čekų kalba, nes turiu tik tai šešias minutės gal ir man tai bus lengviau. Įsipareigojimų nevykdymas 2-4 procentai tarp startuolių tai reiškia, kad kalbame, nekalbame apie startuolius. Jeigu tai būtų 20-40 procentų, tai tai būtų kalba apie startuolius. Čia toks būtų mano nedidelis komentaras apie ankstesnį pasisakymą. Aš neatstovauju regionų komiteto. Iš visų mūsų Europos parlamento nariai paprašė manęs pristatyti Europinio ligmens klausimus, kadangi šioje srityje dirbu paskutinius 15 ar 17 metų. Esu buvęs atsakingas už šią sritį kaip ministro pavaduotojas, dirbu regioninių lygmenių. Kai dėl regionų komiteto, tai mūsų šitinis taškas yra mūsų nuomonė paskelta praėjusį mėnesį. Čia nekalbėsiu apie tai detaliai, galite apie tai paskaityti. Manau, kad ta nuomonė iš tikrųjų yra netokia bloga. Aš norėčiau pakalbėti apie savo asmeninę patirtį, darbo patirtį E, per ankstesnį programavimo laikotarpį. Jessica čia buvo minėta, aš kalbėčiau apie tai iš vietos institucijų pusės. Kokia svarbiausia buvo Jessicos problema? Ji buvo sukurta po to, kai buvo sukurtos veiklos programos ir nesilaikė jų struktūrų. Todėl valdymo institucijoms reikia dirbti nuotikių srityje, kurti naujas finansinės priemonės ir būti atsakingamas už veiklos programas. Tačiau jos pamiršo, kad negalime pamiršti miesto dimensijos. Todėl Jessica veikia tose šalise, kur miestų klausimai buvo centralizuoti ir kur valdymo institucijos turėjo pakankamai išteklių, kad galėtų tuos klausimus spręsti, o ne tose šalise, kur miestų klausimai būtų e, išskaidytos į atskiras programas ir tik šiek tiek finansinių išteklių būtų ten skirta, todėl gyvenimas buvo per daug sudėtingas valdymo institucijoms. Tai buvo svarbiausia problema. Ir manau, tokia pati situacija yra šiandien. Nes tik pasirašus partnerystės programas ir pagrindinius vilkos programas mes galėjome rengti finansinės priemonės. Tai reiškia, kad nėra ryšio tarp partnerystės sustarimo, kurie yra, yra privalomi šalims. Tik jas patvirtinus e, rengiami finansinės priemonės. Manau, kad šioje srityje nepasiekta pakankamai pažangos. Na, aš nenoriu čia pirštais į kažką ar panašiai. Vietos e, institucijų prasme finansinės priemonės yra kreditas ir reikia taip jas ir vertinti. Noriu įspėti, kad e, finansinės priemonės nebūtų naudojamos taip, kad vietos institucijos e, nebūtų prasiskolinusios, turėdamas tokių slaptų skolų. Klausimas taip pat yra, ką galima finansuoti tomis finansinėmis priemonėmis. Aš nesu prieš jas nusteikęs, manau, kad tai yra naudinga priemonė, tačiau iš tikrųjų jas galima panaudoti daugiausia struktūrinių fondų projektams. Galbūt todėl auditų rezultatai yra tokie geri Bulgarijoje. Galbūt auditai buvo pagristi skirtingomis taisyklėmis. Na, čia svarbus taip pat pajamas duodantis projektai. Vis tiek turime nepamiršti, kad tai yra paskola tuo met, nes ją, tą paskolą reikės gražinti. Jeigu galiu e, skurti projektą, kuris duoda pajamas, tuomet e, galiu panaudoti finansinę priemonę. Taigi yra ir strateginių vietos institucijų tikslų, e, siekiant didinti pajamas, pavyzdžiui, ir panašiai. Čekijos miestuose 95 procentai pajamų priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir tik 5 procentai priklauso nuo ekonominės veiklos. Europoje bandome daug dalykų unifikuoti, nebandant rasti, e, ieškoti geros praktikos vietos institucijų finansavimui. Ir dėl to 20 metų strategija neveikia, nes tas ryšys su vietos ir genene valdžia neegzistuoja būtent ten. Ir klausimas yra, kaip vietos regioninė valdžia gali panaudoti tas finansinės priemonės, kad jos neprasiskolintų o panaudotų tolesniam vystimusi. Aišku, paskola turi būti gražinta. Ir, sakykime, Pilzino miestas taip pat turi paskolą iš Europos investicijų banko ir jeigu mes naudojame vieną ar kitą finansinę priemonę, EIB apskaičiuos tai kaip paskolą. manau, kad mums Pilzano miestui tai yra pozityvu, tai reiškia, kad mes esame stebimi, kad neprasiskortintume. Ir nedarytume prielaidą, kad finansinės priemonės nėra paskolos. Kai dėl didelių projektų, tai jų finansavimui yra daug kitų priemonių. Pavyzdžiui, svarbiems infrastruktūros projektams nereikėtų panaudoti finansinių priemonių finansavimo. Yra kitų galimybių, pavyzdžiui, EIB paskolos. Šiuo metu komercinių bankų paskolos yra pigesnės negu EIB paskolos. Tai yra faktas. Na, o EIB paskolos ir finansinių priemonių panaudojimas sukelia daug kitų komplikacijų, kurių nebūtų, jeigu aš paimčiau paskolą iš komercinio banko. Man asmeniškai atrodo, kad EIB paskola naudinga viena prasme. Tai yra ta, tai, kad aš esu kontroliuojamas, mano finansinis valdymas yra kontroliuojamas ir stebimas, tai yra svarbu. Dėl to mes ir skolinamės iš EIB. Tokia yra situacija dabar. Na, o. <clears throat> Kokia nauda iš EIB paskolas, paskolos ar finansinių priemonių palyginti su komersinėmis paskolomis? Finansinės priemonės suteikia tam tikrą garantiją. Kokia? Kai kalbame apie didelius infrastruktūros projektus, sakykime, didelių bendrovų gyvenimus projektus, tai jų nebūtų galima finansuoti per komercinės paskolas, nes jie nėra komerciškai gyvybingi. Na, kas tada rizikos kapitalas, pavyzdžiui, galėtų padėti galbūt kaip JAV ar kitose šalise, mes taip pat norėtume pa, panaudoti tokius, to, tokius, tokias investicijas. Tai kokia problema? Idėjų pasirodo daug, tačiau e, pas rasti finansinių išteklių ne, nepavyksta, todėl reikia rizikos kapitalo, kaip JAV. Todėl finansinės priemonės turėtų pasiekti tokias MVI, kurios yra gyvingos. Tačiau kita vertus, kas nors sukuria startuolį ir ir ar iš tikrųjų mes kalbame apie apie tai, kad tokia e, panaudojami finansinius priemonės, ar mes norime imtis rizikos jeigu idėja gera ir jeigu ji nėra tokia gera, mes galime prisimti riziką ir, o nelikviduoti bendrovės. Dėl to jaunimas nenori e, pradėti startuolių veiklos, nes yra didžiulė rizika, jeigu kas nors nepavyks. Nes Nemanau, kad 2-3 e, procentai nepavykusių projektų MVI yra iš tikrųjų startuolio įrodymas. 30-40 procentų tai yra rizikingos įmonės pradžia. Labai ačiū už Jūsų praktiško požiūrio pristatymą. Dabar trys kiti kalbėtojai. Ponas Riuber, kuris yra ekonomikos politikos direktorius ir dirba Europos smokos verslo asociacijų. Jums dešimt minučių žodžių. Ačiū, pana pirmininkė. Na ir norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių. Džiaugiuosi, kad šis klausimas buvo skirtas mažoms vidutinėms įmonėms kaip finansinės paramos gavėjams. Ir netrukus e, pristatysiu ir Europos amatų mažų vidutinių įmonių asociaciją jos veiklą. Ir turiu pasakyti, kad jūsų tyrime taip pat yra paminėta, jog tai be abejo MVI nori e, gauti subsidijas ir tam tikras fiksuotų išmokų subsidijas, tai sprendžia tikrai nemažai problemų. Tačiau kalbant apie politinę perspektyvą, man atrodo labai svarbu suvokti štai ką. Mažoms bei vidutinėms įmonėms garantijos yra geresnis pasirinkimas nei paskola ir paskola yra geresnis pasirinkimas nei subsidija. Na ir tam yra keletas priežasčių. Pirmas dalykas, svarbu nepamiršti, kad finansinės priemonės nėra e, neišsamiamos. Ir be abejo, kalbant apie finansinių priemonių panaudojimą, yra sukūrimas didesnis sverto efektas. Ir kalbant, pažiūrėjau, apie rizikos kapitalo investicijas, tai e, vienas e, ar du sert efektai yra taikomi. Na, pasirinkus kitą priemonę jau tai būtų nuo 1 iki 20 ir jeigu pažiūrėtume į inovacijų finansavimą ir startuolių finansavimą, galėčiau užtikrinti kolegas iš Lenkijos, e, kad, pavyzdžiui, naudojant finansinės priemonės, e, ir yra numatytos tam tikros finansinės priemonės, kurios palaiko inovatyvias kompanijas, ir buvo apskaičiuota įsipareigojimų nevykdymo rizika nuo 20 iki 30 procentų. Yra ir dar viena priežastis, kodėl mūsų finansinės priemonės yra svarbesnės nei kitos subsidijų MVI formos. Visų pirma, finansinės priemonės susijusios su sverto efektu e, daug mažiau iškraipo konkurenciją. Tačiau jeigu pritarite pačiai minčiai, jog finansinės priemonės yra geras dalykas ir kad jos padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms, padeda jas finansuoti, ir jeigu pažvelgtume į ES biudžetą, pamatytume, kad europinės priemonės, e, kurios, e, kuriomis galima pasinaudoti, yra gana ribotos. Na ir jeigu sudėtume Kosmė ir Horizontas 2020 programas, tai būtų nedaugiau kaip 10 eurų vienai MVI per metus. Na ir tikrai nekokie skaičiai Būtent dėl tos priežasties yra įtin svarbu papildyti tas europinės programas, papildyti jas papildomomis lėšomis ir numatyti tokias finansinės priemonės MVI. Na ir tai galima padaryti nacionaliniu lygiu, iš nacionalinių biudžetų jas papildant. Tai yra įmanoma, jeigu šalis yra labiau klestinti, tokia kaip Vokietija ar mano gimtoji šalis Austrija. Na, o jeigu biudžetai yra labiau riboti, kalbant apie tą nacionalinį lygmenį, tada nebloga mintis yra pasinaudoti sanglaudos fondais. Ir būtent dėl tos priežasties mes pradėjome skatinti struktūrinių bei e, sanglaudos fondų e, naudojimą finansuojant MVI ir tai pradėjome daryti jau prieš dešimt metų. Na ir galiu pritarti kolegai iš Lenkijos dėl tų problemų, kurios buvo minėta. Kai buvo prasidėjusios 7 metų programos, nebuvo daug kalbama apie finansinės priemonės, šiek tiek vėliau tas klausimas buvo iškeltas, kai daugumoje šalių e, veiklos programos jau buvo parengtos. Na ir kalbant apie tą 7-13 metų laikotarpį, mūsų nuomonė tai buvo toks mokymosi procesas, tai buvo klaidų darimo procesas. Ir kalbant apie finansinės priemonės ir jų panaudojimą, Mm, didžiulį įtaką tam padarė ir e, ekonominė krizė, tai turėjo didžiulį įtaką MVI 90-10 metais ir tikrai iškilo daug e, realių problemų ir būtent tuo metu įtin sumažėjo kreditų išdavimo mastai. Na ir turiu pasakyti, kad tuo laikotarpiu nustebino vienas dalykas. Na tai be abejo, ne viskas buvo tobula, tačiau esame itin dėkingi Europos komisijai už tai, kad jie pasimokė iš tų skaudžių pamokų ir kad e, naujoji e, reguliavimo sistema, kalbant apie naująjį laikotarpį, yra daug geresnė, viskas tinkamiau reglamentuojama ir yra tų tokių jau iš anksto parengtų programų, kuriomis galima pasinaudoti. O dabar dėl e, kvotų ir apivartinių e, fondų. E, na, jas galima panaudoti tik po pirmo investicijų etapo. Ir jeigu pradeda investuoti į rizikos kapitalą, po dviejų ar trijų metų e, reikia, reikia palaukti dviejus ar tris metus ir tik tada galima pasinaudoti tomis lėšomis. Na ir tikrai net, net taip paprastai viskas klostosi realybėje. Dabar dėl regioninių struktūrinio ar sanglaudos fondų panaudojimo. Na, tai yra šiek tiek sudėtingiau padaryti, nei panaudoti standartinės europinės programas. Ir reikia viską suderinti su finansiniais reglamentais, su regioninėmis įgyvenimo valdžios institucijomis ir iš ties tiesiog automatiškai sukūriamas papildomas problemų matmuo. Ir man atrodo, kad Kalbant apie e, tą praktinę pusę, visų pirma ateityje reikėtų apsvarstyti štai ką. Ar tikrai, kalbant apie finansinės priemonės bei paramą MVI, geriausia mintis yra štai kokia. Kad Europos komisija skirtų lėšas Nu, vadinamosiams regioniams valdžios institucijams, o jos tada jau priima galtinius sprendimus. Na ir galbūt taip regionams tai atrodytų neblogas sprendimas. Ir tada jau tos lėšos sugrįžtų Europos investicijų fondai ir jau tada Europos investicijų fondas įgyvendintų e, projektą, panaudojant nacionalinės struktūras ir tarpininkus. Man atrodo, kad toks proceso sudėtingumas e, dar labiau sukomplikuotų su administracinius procesus, juk iš esmės reglamentai turi rasti pusiausvyrą tarp pakankamos kontrolės e, ir tarp to, kad e, rinkai sąlygos būtų primtinos. Ir finansinės priemonės būtent ten ir turi būti įgyvendinamos. Ir e, kalbant apie tas taisyklės, kurios yra sukūriamos ir jos turi būti primtinos ir tarpininkams, ir bankams. Ir užtikrinti, kad tomis finansinėmis priemonėmis būtų pasinaudojama, o net virkščiai, kad dėl per didelio procesų sudėtingumo e, niekas jomis nesinaudotų, tad reikia tokių priemonių, kurios būtų primtinos rinkos dalyviams. Ir dėl tos pačios priežasties skirtingos priemonės bus primtinos, pavyzdžiui, Bulgarijai, Badeno-Württembergo žemėje ar Italijai skirtingi poreikiai, skirtingi, skirtinga MVI realybė ir tai labai svarbu atsižvelgti. Suprantu, kad nelengva, nelengva prisitaikyti prie tokių e, finansinės kontrolės reikalavimų, tačiau kalbant apie e, regioninius fondus ir finansinių priemonių e, pokyčius ateityje, Tokios europinės programos, kaip pavyzdžiui, Kosme, e, turi daug daugiau patirties e, šioje srityje ir turi daugiau gerosios praktikos pavyzdžių, tad man atrodo, tai turėtų būti tam tikras e, atskaitinės taškas, kalbant apie regioninių fondų panaudojimą. Ir manau, reikia siekti tokio pat gero įgyvenimo kaip CIP ar kosme programo atveju ir siekti skatinti jų naudojimą, taip pat E, taikyti ir tam tikrą spaudimą netgi, kad būtų skiriamos pakankamos lėšos iš šių fondų e, regionų lygių ir mums atrodo, kad tai yra tinkamiausias kelias, kurį būtų galima pasirinkti. Ačiū. Ačiū, jūs pristatėte pakankamai išsamei tas problemas, kurias mes patiriame. Jeigu viskas veiktų taip gerai kaip cip, tai mes čia dabar nesėdėtume ir nešnekėtume, tačiau egzistuoja tam tikros finansinės priemonės, kurios aiškia tik tai išlaidas mokesčių mokėtams. Per Portugalijos atstovus teikiamas žodis ponai Magalais. Like Ačiū, ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad buvau pakviestas į šį klausimą. Noriu padėkoti ir kontrolės komitetui už tai, kad pakvietė e, mūsų grupės atstovą. Ir mes turėsime galimybę šiandieną pristatyti tai, kaip mes vykdome e, projektus susijusius su investicijomis Portugalijoje. Mes esame įmonių grupė ir mes esame investavę apie 35 milijonus eurų. Ir tai buvo padaryta per 6-7 metus. Dalis e, tų lėšų buvo finansuota e, vadinamųjų abipusių garantijų. E, Sonar gas įmonė saugo ir paskirsto gamtinės dujas ir yra specialūs paskirstimo tinklai. Yra dar viena įmonė, propano platintoje ir jos veikla vis labiau auga. Kalbant apie gamtinės dujas, e, jas yra naudojamos ir transporto priemonėms, e, taip pat suskystintos gamtinės dujas yra naudojamos, taip pat Gold Energy įmonė, tai yra e, įmonė, kuri prekiauja dujomis laisvojoje rinkoje. Ir esame gana nedidelė įmonė, tačiau Dabar jau artėjame prie vidutinės įmonės dydžio. Na ir manau, kad šiemet yra pirmieji metai, kai jau e, išaugome iš mažos į vidutinę įmonę. Kalbant apie šias keturias įmonės bendros, e, bendros investicijas, jos siekia 54 milijonus eurų per šešerius metus. Ir tai buvo e, finansuota iš e, tarpusavio garantijų, iš tos programos buvo skirtas 7,5 milijonų eurų, kurie sudaro apie 14 mūsų viso bendro finansavimo procentų. Mes vykdome veiklą su Portugalijos įmonėmis, kurios teikia tas abipusės garantijas. Ir šios keturios įmonės, kurias minėjau, buvo, buvo finansuojamos pasitelkus būtent tokią finansavimo formą. Norėčiau dabar e, pademonstruoti, kokios investicijos buvo atliktos per pastaruosius šešerius metus nuo 2009 metų buvo padidintos saugojimo e, patalpos, taip pat e, pagerėjo mm, sandėliavimo pajėgumai, yra e, keturios vietos, kurios skirsto e, gamtinės dujas ir platinės tinklais, taip pat padvigubinome sandėliavimo pajėgumus. Taip pat ir Mirandelos mieste padvigubinome tuos sandėliavimo pajėgumus ir uh, Masedo mieste ir Povo mieste. Ir visus šios projektus paremė, kaip jau minėjau, 14 procentų paremė e, tarpusavio garantijų priemonę. 2011 metais taip pat e, dvigubai išaugo Masedo sandėliavimo pajėgumai. 2011 metais pradėjome ir naują veiklą. Tai yra e, gamtinėmis dujomis varomi automobiliai Taip pat e, pastatėme pirmą e, skistų, suskistintų dujų degalinę Portugalijoje ir taip pat ir specialią minigamyklą pastatėme tais metais. Dvyliktaisiais metais taip pat investavome į tokią e, mikrosandėliavimo gamyklą. Tai yra iki dviejų kubinių metrų e, galima saugoti suskistintų dujų tokiame terminale. Tai yra tikrai e, nedideli terminalai ir jie yra statomi tokiuose vietose, kuriuose nėra gamtinių dujų tiekimo tinklų. Taip pat pradėjome suskistintų gamtinių dujų transportavimą savo um, specialiais automobiliais. E, jų Portugalijoje iki tol nebuvo, na ir mes nusprendėme juos įsigyti ir patys taip platinti suskistintas gamtinės dujas. Taip pat e, galite matyti ir vadinamųjų mėlynųjų koridorių programą. Jie yra skirti tam, kad būtų papildytos e, degalinių atsargos, ir arba suspaustos gamtinės dujos e, tokiu būdu yra gabenamos arba suskystintos gamtinės dujos. 2013 metais dar labiau padidinome e, sandėliavimo pajėgumus. Buvo statomi nauji saugojimo terminalai. Ir tam tikrose pramoninėse vietovėse, kai kurias nėra e, tiekiamos gamtinės dujos e, vamzdynais. Na ir 14 metais e, pastatėme dar dvi degalinės, vieną Karado, vieną Pikoto mieste. Taip pat įsigijome daugiau transporto priemonių skirtų transportuoti suskystintas gamtinės dujas. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Esame tikrai dėkingi Europos e, komisijai už šias paramos programas, taip pat už RDF, nes manome, kad tai padeda į, į, užtikrinti Europos sanglaudos politikos įgyvendinimą. Ir didžiąją dalį paramos gavome e, pagal tarpusavės skolinimosi priemonę Portugalijoje. Ačiū. Vielen Dank für diesen Einblick aus der Praxis. Ačiū už jūsų patirties pristatymą. Dar yra vienas kalbėtojas iš Lietuvos, Martusevičius, Probiosan atstovas, jums suteikiamas žodis, prašau. Good evening. Thank you, Commission. Labas vakaras, ačiū už kvietimą, džiaugiuosi galėdamas pristatyti savo įmonę. Ir galbūt e, trumpai paaiškinsiu, kodėl dabar probiotikų gamybos rytyje e, reikia pokyčių. Probiotikai dažnai naudojami medicinoje, tačiau pavyzdžiui, smens hygienos arba e, valymo srityje jie nedaug naudojami ir mes sustengiamės už, užbėgti už akių lygoms, užuot jos vėliau gydžius, tai yra labai svarbu. Ir mes siekiame nenaikinti bakterijų, nes mums nereikia gyventi sterilioje aplinkoje, todėl mums reikia užtikrinti tam tikrą bakterinę pusiausvyrą, todėl mes ir kūrime atitinkamus produktus probiotinius Ir dabar, dabar galiojantis ES įstatymai neleidžia mums ženklinti savo gaminių ekologinių projekt, e, gaminių ženklų, nepasant to, kad jie netgi galbūt ekologiškesni už e, kai kurios dabar rinkoje esančius ekologinius produktus. Mes esame startuoli, nauja įmonė ir e, tris metus dirbame probiotikų srityje ir e, gaminame, teikiame rinkai e, valymo produktus, gaminius, kuriuose naudojamės gerosios bakterijos. <clears throat> Taip pat e, kūrėme naujus gaminius, pavyzdžiui, kitą savaitę mes registruosime patentą e, probiotinių bakterijų naudojimo srityje, tai leis užtikrinti ilgalaikę ilgalaikį probiotikų saugojimą ir neprarandant jų poveikio, tai būtų labai svarbu, pavyzdžiui, kuriant naujus e, kosmetikos gaminius kitose sritise ir mes tikimės, kad ateitie galėsime sėkmingai šios gaminius e, plėtoti, par, juos pardavinėti. Savo įmonėje mes e, siūlome e, tokius produktus, kurie yra pagaminami iš natūralių medžiagų ir yra dabar pakankamai paklausus vartotojų tarpe, pasitelkė atitinkamas e, inovacijas ir patentų technologiją. Mes e, stengsime tai atidaryti savo produktų liniją ir jie bus naudojami odos priežiūroje arba kitose sritise. Šiandien jau mes deramės su pakankamai žinomais e, prekių ženklais tarptautiniu mastu, kurie yra susidomė, susidomėję mūsų naudojamo technologišku. Taigi mes e, dirbame ir gauname paramą iš e, stengiamės gauti paramą iš įvairių ES programų. E, mūsų startinis kapitalas sudaro maždaug milijoną eurų ir taip pat mes e, esame pritraukę Jeremy investicinio fondo investicinio kapitalo tiksliau 40 procentų priklauso Jeremy, 60 procentų Business Angels ir aš esu vienas iš jų atstovų, taip pat esame pritraukę 355 tūkstančius iš Europos struktūrinių fondų moksliniams tyrimams ir atitinkamo imobilizavimo projekto vystymai. Taip pat gavome parama, paramos iš Lietuvos vyriausybės įvairiems nedidelio masto mokslinio tyrimo projektams. Invega suteikė mums 130 tūkstančio eurų vertės garantijas tam, kad mes galėtume plėtoti savo rinkodaros strategiją Baltijos šalise ir Skandinavijos šalise. Ir būtent šiomis lėšomis mes pasinaudojame tam, kad galėtume aukti ir kad galėtume plėtoti mokslinio tyrimų ir plėtros projektus, be šios paramos būtų buvę daug sunkiau mums vystytis, nes iš tiesų yra sunku gauti finansavimą e, smulkiam verslui arba atskiriems startuoliams iki 50 tūkstančių eurų galbūt tą finansavimą užsitikrinti nėra sunku, tačiau vėliau tampa sudėtinga. Taip pat e, subsidijų problema yra pakankamai daug problemų kelianti. Ponas Henris apie tai kalbėjo ir taip pat e, subsidijų gavimo greitis mums kelia nemažai problemų kartu su Business Angels. Mes jau diskutuojame apie naują startuolio kūrimą. Nu, puikiai žinote, kad pavyzdžiui, kanapių auginimo pramonė šiuo metu sparčiai auga, bus daug naujų gaminių kūrima Ir e, mes manau, kad e, norėtume pasitelkti garantijų sistemą ir e, sugražinti gautas paskolas po to, kai uždirbsime pelną, nes mums reikia gauti lėšas kuo greičiau. Nuo 2016 metų atsiras tam tikra finansinių priemonių spraga ir kol kas yra neaišku, kiek lėšų bus skiriama investuoti į smulkų į verslą. Bendrinamas galiu e, pasakyti, kad e, Probijos Sanus kompanija pradėjo savo veiklą prieš trejus metus ir mes e, turime savo mokslo tyrimų ir plėtros bei gamybos bei pardavimų pajėgumus. Mūsų rinka yra Baltijos šalis, Danija, Švedija, padame veiklą jungtinių valstijų rinkoje. Ta rinka yra labai sveikinga ir konkurencinga, tačiau tikimės ten įsitvirtinti. Taip pat mes kartu su Lietuvos geriausiais universitetais vykdome mokslinę mokslinio tyrimų veiklą ir taip pat ketime pradėti bendradarbiauti su Izraelio ir JAF universitetais. Turėtų būti greitų laikų pradėtas įgyventi projektus, taip pat mes e, esame įgyvendinę savo kokybės kontrolės sistemą ir turime ISO 9001 ir 14001 e, sertifikat, sertifikatus. Ir, e, ir tą, kad noriu padėkoti Invega Džeremi ir ekonomikos ministerijai, tikiuosi, kad galėsime sėkmingai tęsti savo veiklą. Ačiū. Pirmininkė, labai ačiū. Jūsų E, reklaminis pristatymas buvo pakankamai įdomus ir įspūdingas. Pažiūrėsime, kas konkrečiau iš viso to gausis. Dabar žodis kolegai Pirinskiui. Ačiū pirmininkė. E, manau, kad e, šių senų diskusijų pabaigoje turėčiau pirmiausiai padėkoti. Pirmiausiai pranešimą autoriams, kurie mums e, suteikė pakankamai daug peno diskusijoms ir manau, kad e, šios diskusijos tikrai yra labai svarbios e, tam, tai daugiametį finansinį programą ir jos laikotarpį, kuris dabar prasidėjo, noriu padėkoti mūsų ekspertams už jų prezentacijas, kadangi E, išgirdome labai daug informacijos e, susijusios su finansinių priemonių įgyvendinimu konkrečiais atvejais, taigi iš pirmų rankų išgirdome apie sukauptą patirtį, taip pat noriu padėkoti sekretariatui už tai, kad šią popietę suorganizavo šį renginį, nes renginys tikrai buvo pačios aukščiausios kokybės ir džiaugiuosi, kad mes šias kelias valandas praleidome naudingai. Norėčiau pabrėžti galbūt e, keletą aspektų, kurie mano nuomonė būtų naudingi. Norėčiau pradėti. Nuo pono Nislerio pastebėjimo dėl to, kad finansinė priemonė nėra savaiminis tikslas, tai yra tik tai priemonė pradedanti, padedanti pasiekti rezultatų. Mums reikia aiškiai įsivaizduoti, kokiu rezultatu mes siekiame ir aš manau, kad tų rezultatų mes siekiame sanglaudos politikos srities, socialinės, e, ekonominių ir teritorinių aspektų. Taip pat turime nepamiršti Finansinių priemonių naudingumo vertinimas turėtų būti grindžiamas būtent jų, jų sukūrimo pridedamąją vertę, pasiekiamais rezultatais ir taip pat e, su ta aplinkybė, kiek finansinės priemonės pritraukia papildomų investicijų iš privataus sektoriaus ir leidžia veiklos programas įgyvendinti daug veiksmingiau, nei tik pasitaukus biudžetinės lėšos. Ir tai yra labai svarbus anglos politikos kontekste ir sanglaudos politikos požiūriu. Čia aš manau, kad mes galime plėtoti tolesnės diskusijas apie tai, kokiuose sektoriuose, kokiuose programuose finansinės priemonės iš tiesų veikia naudingiausiai ir e, buvo pateikta nemažai konkrečių pavyzdžių, kuo finansinės priemonės yra naudingos smulkiam verslui ir džiaugiuosi, kad Bulgarija šiuo atžvilgiu buvo pristatoma kaip geriausias pavyzdys, žinoma, reikia pasimokyti iš sukauptos patirties ir kartu, kalbant apie e, viešojo valdymo struktūras, valdžios e, struktūras, mes turime nemažai klausimų, e, kokiu mastu finansinės priemonės yra geriausiai išnaudojamos. Kalbant apie atskaitomybę, ponas Panajotopolus įspūdingai mus, mums išsklaidė e, įvairius įtarimus, kurie galėjo kilti. Taigi, žinoma, mes turėtume nepamiršti Europos auditorumų e, išreikštų e, pareikštų nuogastavimų ir turėtume atitinkamus tyrimus atlikti tam, kad tas susirūpinimas taip pat būtų išsklaidytas. Na ir baigdamas dar kartą noriu pareikšti vilti, kad šis klausimas ir toliau bus nagrinėjamas, kad komisija pateiks mums atnaujintą informaciją, atnaujintas ataskaitas ir kitos institucijos toliau vertins įdėmiai situaciją ir aš siūlyčiau biudžeto kontrolės komitetui ir toliau nepamiršti finansinių priemonių panaudojimo klausimą. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Bijau, kad vėl reikės susitikti. Finansinės priemonės yra labai e, sudėtingas dalykas. <clears throat> Tai yra naujas dalykas vis dar ir vis naujų finansinių priemonių atsiranda. Mano vertinimu buvo labai įdomu išgirsti E, kokia yra padėtis nuo Pilzeno iki Portugalijos, įskaitant Lietuvą, kokia sukaupta patirtis ir aišku, šios priemonės sukuria pridedamąją vertę be jokios abejonės ir tikrai man padarė įspūdį. E, Pilzenas iš tiesų yra labai gražus miestas, aš šiais metais netgi ten buvau atostogų nuvykusi, tačiau vis tiek reikia užtikrinti ir tų lėšų panaudojimo kontrolę. Ir džiaugiamės, jeigu tas mūsų probleminių vietovių sąrašas trumpėja, tačiau dėja yra dažniausiai atvirkščiai. Taigi ir toliau lieka atviras klausimas, kaip turime elgtis toliau, kaip turime užtikrinti atitinkamą atskaitomybę. Rengiau pranešimą biudžeto sandaros tema ir į jį įtraukiau taip pat ir finansinių priemonių aspektus. Mes pradėjome diskusiją su komisija nuo vieno sakinio ir tas sakinys skambėjo taip, viskas bus sutvarkoma pasitelkus deleguotus teisės aktus ir nedalyvaujant parlamentui. Komisija laikėsi tokios pozicijos, na ir procesas baigėsi vėlgi klausimais, kokie, kokios yra administracinės išlaidos, koks yra svertinis poveikis. Manau, kad čia klausimai yra labai svarbus, kalbant apie mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą, taip pat yra labai svarbu, kad mes turime tinkamas finansinės institucijas, bankinės institucijas vietoje, kurios dalyvauja šias lėšas skiriant, nes mes visuomet norėjome es biudžeto lėšas skirti tik tai tokiems projektams, kurių negalima būtų finansuoti iš e, kitų šaltinių, tačiau tai tikrai neturėjo būti idiotiški projektai. Manęs tikrai labai domintų, kiek ES lėšomis buvo finansuojama pakankamai didelės rizikos projektų ir manau, kad su visais šitais dalykais reikėtų susipažinti vietoje nes e, šiuo metu turime 10 ES institucijų, 36 agentūras, 7 bendrasias įmonės, 941 finansinė priemonė. Ir iš tiesų e, šie skaičiai nepakankamai iliustruoja viso problematiškumą, dabar dar reikėtų įtraukti išvertinimą ir Europos finansinio stabilumo priemonę, Europos investicijų banką, kuris kaip ungurys visų mūsų pabėga Tačiau, na, tai mus netgi džiugina tam tikrą prasme, tačiau mes pasistengsime pakankamai didelį tinklą užmesti, kad tą žuvį pagautume, nu, nors esu tikra, kad tai užtruks dar šiek tiek laiko, tačiau vis tiek šį mūšį mes ketiname laimėti. Reikia tik tai šiek tiek kūrybiškumo pasitelkti ir šiek tiek pastangų įdėti. Manau, kad šis susitikimas mums buvo įdomus ir naudingas. Dėkoju ekspertams, kad atvykote į Briuselį, nes dažnai tas kelias nėra toks trumpas ir toks lygus, tačiau manau, kad vertėjo jums čia atvykti. Dar kartą noriu padėkoti Jums už tai, kad suteikėte mums atitinkamą daugiau informacijos apie visas finansinės priemonės ir Iš tiesų, spalio pradžioje mes ėmėmės e, šio klausimo ir jis tikrai buvo pakankamai neaiškus, taigi tęsime pradėtus darbus ir esu dėkinga kolegai Pirinskui už tai, kad jis pasiaukojo ir ėmėsi šio reikalo. Visiems linkiu gero vakaro. Dėkuoju, kad atvykote ir jeigu galėtume būti jums ko nors naudingi, dabar susipažinome, tapome draugais, taigi žinote dabar, kur mūsų galite ieškoti, aš šiaip linkiu jums gerą vakarą ir geros kelionės namo.